Like the, the I'll... Gerbiami kolegos, pradedu mūsų posėdį. Šiandien e, pradedame viešuosius klausimus. Labai svarbia tema - parama MVI gyvendinant sanglaudos politiką. Labai svarbu, kad pas mus yra atvykę ekspertai kurie pristatys šią temą ir tie visi ekspertai yra e, praktikai, šios ryties specialistai. Turime e, keturius kalbėtojus. Pirmiausia, tai Žiuli Pereglen, jinai yra pramoninių studijų centro Milane direktorė ir viena iš autorių E, studijos, kuri buvo užsakyta ir kuri skirta MVI ir sanglaudos politikai. Taip pat turim Business Europe atstovę Madam Jeleną Jaburkovą. Taip pat turime Europos e, amatų įmonės vienijančios asociacijos atstovą poną Luke Henriks ir tada turime Saksonijos Anhalt atstovą E, kuris pristatys mums, kaip tenais vyksta e, projektai e, skirti smulkiam ir vidutiniam, ir vidutiniam įmonėm, naudojant struktūrinių fondų paramą. Taigi, iškart norėčiau suteikti žodį poniai Žiuly Pelegra, kuri yra regioninio vystimosi, regioninio vystimosi padalinio direktorė E, Milane. Taigi, žodis poniai Pelegram. Dėkui, ponė pirmininkė. Iš tiesų pristatysiu jums studijos preliminarius rezultatus. Ta studija skirta e, paramai MVI gyventant sanglaudos politiką. Jis prasidėjo, e, studija pradėta daryti tik prieš metus, taigi tie rezultatai dar labai preliminarūs. Studijos tikslas - nustatyti smulkiom ir vidutiniam įmonėm e, svarbiausius klausimus ir institucijas, kurios padeda šiom įmonėm. E, tai yra e, projektų ciklas ir valdymas susijęs su projektais. Tikimasi iš šios studijos gauti informaciją ne tiek išskiriant svarbiausias problemas ir klausimus, tiek jas ir išsamei paaiškinant, orientuojasis į programos valdymo ir projektų valdymo e, ciklus norima išskirti pačius svarbiausius klausimus ir parengti prioritetų sąrašą, kur reiktų imtis netidėliotinų veiksmų. Kitas studijos bruožas yra tas, kad čia kalbama apie smulkės ir vidutinės įmonės kaip e, naudos gavėjus ir kaip e, tarpininkus. ir taip pat pabrėžiamas ir išskiriamas dviejopas šių įmonių vaidmuo. Metodas remiasi trim žingsniais. Pirmiausia, tai analiti, esamos situacijos analizė, nustatymų, kokios kliūtis yra smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat e, siekiu išaiškinti, kokios informacijos šiems e, šioms įmonėms trūksta. E, mes parengėme šešias veiksmų programas, paėmėme šešias veiksmų problemas šešiose valstybėse narėse e, ir bandoma išsiaiškinti, kaip vyksta e, tų veiksmų programų įgyvendinimas. Nagrinėjama keletas priemonių, kurios skirtos remti smulkiam ir vidutiniam verslui po to bus daroma elektroninė apžvalga po visą, e, e, apžvelgiant bent jau 50 įmonių visoje Europos Sąjungoje. E, čia turiu galvoje smulkės ir vidutinės įmonės, kurios atlieka tarpininkų vaidmenį ir po to visi tie duomenys bus apibendrinti ir pateikti ataskaitoje. Kaip jau sakiau, yra labai daug informacijos apie smulkaus ir vidutinio verslo vystimasi, apie tai, kokios problemos labiausiai iškyla tokio tipo įmonėms. Matome mm, čia skaidrę, kurioje kalbama apie tai, su kokiomis, su kokiomis problemomis susiduria šios įmonės. E, visos tos problemos puikiai žinomos, administracinė našta, tinkamas finansavimas, tiksliau sakant, tinkamo finansavimo nebuvimas, e, mokesčiai, gebėjimų trūkumas, galimybė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir taip toliau. Mes keliame tokį klausimą. Kai smulkios ir vidutinės įmonės naudojasi uh, struktūriniais fondais norime išsiaiškinti, kaip konkrečiai vyksta jų, mm, e, e, kaip konkrečiai tos lėšos naudojamas, naudojamos, ar galbūt iškyla dar kitų problemų, bet tų, kurios yra išskirtos ir kurios jau yra žinomos. Kas numatyta mūsų programos ir uh, projektų valdymo ciklų etapu. Čia mes kalbame apie keturis žingsnius - programavimas, e, pasirengimas, įgyvendinimas ir programos ir projektų valdymas. Mes norime, kad šioje studijoje būtų išskirtos įvairios suinteresuotos pusės, kurios dalyvaus visame šiame procese. E, tai yra e, procese, e, kurio metu MVI naudosi struktūriniais fondais. Bandėme išskirti įvairias kategorijas įmonių, kurios padeda MVI dalyvauti šiuose projektuose tos padedančios įmonės yra išskiriamos į keturias grupės. Tai yra verslo atstovo asociacijos, finansinės institucijos verslo paramos agentūros ir organizacijos, kurios remia klasterius ir įmonių tinklų kūrimą. Čia mes apimame ir viešojo sektoriaus, ir privačias organizacijas. Kai kurios iš jų turi panašias funkcijas ir turi skirtingus vaidmenis, vaidina skirtingus vaidmenis skirtingose valstybėse narėse. Studijos pirmojo etapo rezultatus dabar matote skaidrėje. Pirmiausia, mm, per šį etapą buvo e, renkama visa esama informacija apie tai, su kokiamis problemomis susiduria MVI, mm, kai nori naudoti struktūrinių fondų parama. Toliau programavimo etapas. Čia šiame etape partnerystės kokybė, partnerystės ryšiai yra labai svarbus. Norime išsiaiškinti, ar pakankama parama iš paremenčių įmonių yra teikiama MVI. Naujausia auditorumų ataskaita rodo, kad MVI e, kylančios finansinės problemos gali nulemti e, nepakankamą e, pasirengimą įgyvendinti projektą. Reikia e, taip pat šiame etape didesnį dėmesį skirti informavimo veiklai, e, pačiai programai ir jos prioritetams paaiškinti. Čia labai svarbu, ar įmonės pakankamai gauna informacijos. Kitas projekto etapas yra pačių projektų kūrimas. Čia matote gan ilgą įvairių svarbių dalykų sąrašą. Pirmiausia, kalbame apie e, trumpą laikius arba trumpo laikotarpio darbą, kuris apima e, projektų paraš, paraiškų rengimą. Matome, kad trūksta pakankamos paramos įmonėms pateikiant tokias, parašas, e, tokias paraiškas ir dažnai kad tinkamai užpildytų paraišką dalyvauti projekte, įmonės turi samdyti išorės konsultatus, konsultantus, kas pakankamai brangiai kainuoja. E, toliau um, kyla problemų, kad reikia pateikti labai daug įvairios dokumentacijos, kuri turi būti patekta, pateikta popieriuje. E, sunku gauti avansinį finansavimą E, įmonių dažnai prašoma pateikti finansinės garantijas, tas jom irgi sukelia problemų. E, paraiškos dalyvauti projektuose kartais per daug ilgai svarstomos valstybėse narėse ir įmonės nežino, ar jų paraiškos priimtos ar atmestos. Ir aišku, kad tai sumažina tokių įmonių norą dalyvauti kitose e, ateities panašiose projektuose. Toliau dalyvaujant skirtingose programuose reikia pildyti skirtingas paraiškų formas, procedūros dalyvavimo taip pat skiriasi. Ir dažniausiai vertinant paraiškas per didelis dėmesys skiriamas administracinių reikalavimų laikymaisi, per daug nesigilinant į uh, tai, ką realiai įmonė sugeba. Toliau yra pati programa ir projektų valdymas. Su tuo etapu susiję šios problemos. Smulkiom ir vidutiniam įmonėm gali tekti samdyti papildomus darbuotojus, kad galėtų įvykdyti visus administracinius reikalavimus. Nuolat e, arba dažnai keičiasi reglamentavimo taisyklės, kurios galbūt tampa geresnės, net jei tie pasiekimai, net jei tie pakeitimai yra pozityvūs, tai e, visi tie pakeitimai, tas faktas, kad tokie pakeitimai daromi e, kaip ir sudaro netokį palankų įspūdį įmonėm apie fondų naudojimo galimybės. Toliau, kita problema yra susijusi su finansinėmis procedūromis. E, įmonės nepakankamai greitai gali e, gauti fondo skirtas lėšas. Ne visuomet aišku, kokios išlaidos yra kompensuotinos, kokios ne. Įmonėm tie neiškumai sukelia nemažai problemų. kitas svarbus aspektas yra auditas. Audito reikalavimai, kurie yra, manome, per daug griežti ir reikalauja per daug laiko. Sunku gauti techninę paramą. Toliau matome sąrašą e, punktų, sąrašą klausimų Ir mes, rinkdami duomenis, norime įsitikinti, ar iš tiesų tas sąrašas teisingas, ar jis pakankamai išsamus, galbūt kažkas dar į jį neįtraukta. Ir taip pat norime išsiaiškinti, kurios rytis yra svarbiausios ir ar būtų galima tas rytis sugrupuoti pagal atskirus e, projektų ir programos įgyvendinimo ciklus. Kitaip tariant, ar yra etapas kuris, pažiūrėjau, būtų sudėtingiausias MVI lyginant su kitais projektų įgyvendinimo etapais. Kitas aspektas taip pat yra reguliavimo nuostatos, reguliuojančios procedūros. Taip pat norime išsiaiškinti, ar problemos priklauso nuo taikomų priemonių pobūdžio, ar priklauso nuo pačios MVI įmonės. Taip pat norime išsiaiškinti, kiek vietinės socialinės ir ekonominės sąlygos nulėmė MVI požiūrį į struktūrinius fondus. Taip pat norime mm, pasižiūrėti, kiek nacionaliniai reikalavimai padidina administracinę naštą, kuri yra susijusi su struktūrinių fondų naudojimu. Ir galiausia norime išsiaiškinti, kokios kliūtis MVI gauti struktūrinių fondų finansavimą, e, turiu galvoje, kokios iš tiesų yra objektyvios kliūtis ir kokios yra subjektyvios, tai yra kokias subjektyviai kliūtis MVI mato, kai kalbame apie galimybę um, naudoti struktūrinių fondų lėšomis. Taigi norime išsiaiškinti, koks yra struktūrinių fondų įvaizdis MVI. Dabar Jelena Jeburkova, Business Europe, Europos verslo konfederacijos atstovė atstovė. Žodis Jums prašom. Madam Chair, thank you for inviting me here. Ačiū pirmininkė, kad mane pakvietėte. Norėčiau su Jumis pasidalyti e, Business Europe e, nuomonę dėl sanglaudos politikos ir smulkos vidutinio verslo. Taip pat trumpai pristatysiu, kodėl Business Europe yra mm, tokia svarbi sanglaudos politika ir ką mūsų nariai galvoja apie sanglaudos politiką kaip smulkus vidutinis verslas. Taip pat pasidalysiu su jumis e, Business Europe rekomendacijomis dėl um, e, sanglaudos politikos ir MVI, kaip būtų galima būtų pagerinti šities politiką. Aš Pabaigai dar aptarsiu konkretų pakeitimą, dėl kurio balsavo jūsų komitetas. Dabar pabandysiu, ar gerai veikia technika. Taigi nieko turbūt nešokiruos mano pasakymas, kad Business Europe remia sąnaudos politiką. Bet noriu pabrėžti, kodėl formuojame sąnaudos politiką tolesniam laikotarpiu, sudėtingo ekonomikos laikotarpiu, kuomet situacija yra labai problematiška daugelio valstybių. Mes galvojame kad sanglaudos politika bus labai svarbi verslo raidai, investicijų plėtrai. Taigi, mums būtų labai svarbu, kad jūs turėtumėte omenyje, kai dėrėsitės dėl daugiametės finansinės programos. Nes, kaip jau sakiau, labai svarbu, kad turimos lėšos sanktos politikos priemonėms būtų panaudotos efektyviai, išmintingai. Todėl labai svarbu yra pašalinti šios politikos struktūros trūkumus, nes jie trukdo e, pasiekti tvirtesnių rezultatų. Taip pat norėtumėm, kad daugiau dėmesio būtų skirta verslumui nes kai galvojame apie galutinį ES tikslą paskatinti augimą ir užimtumą, mes galvojame, kad parama verslui, verslumui yra lemiamos svarbos. Kuo pažiūrėtumėm į ankstesnį laikotarpį, daugiau kaip 70 procentų e, darbo vietų, pusantro milijono darbo vietų, kurios buvo sukurtas per tą laikotarpį, buvo sukurtos per verslo remimo kategoriją. Dabar norėčiau pasidalyti mūsų narių nuomonėmis. Kaip žinote, Business Europe vienyje 41 federaciją, kuriuose yra per 2 milijonai e, įmonių iš 35 valstybių dauguma jų e, gali būti laikomos mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, jos priklauso tai kategorijai. MVI kategorija nėra vieningai apibrėžiama visur, ji yra gan įvairiai vertinama, taigi mūsų narių patirtis yra skirtinga, priklausomai nuo to, iš kokios konkrečiai yra kategorijos, iš kokios šalies jie konkrečiai yra. Uh, Bet tikrai yra daug elementų, kur, kuriuos išsako visos įmonės, iš kokios kategorijos jis bebūtų. Visų pirma, tai, kad sunku rasti tinkamą informaciją ir tai tikrai, manau, um, ant, pantrina tas mintis, kurias tik pasakė ponia Pelegrin. Toliau mm, finans, finansinės priemonės. Aš daugiausia dėmesio savo pasisakymę sutelsiu į Jeremy programą. Taigi finansinės priemonės pakankamai sunkio, sunkiai suprantamos, procedūros yra painios ir mm, ne visuomet mes turime galimybių tiek investuoti laiko ir pinigų, kiek tos procedūros reikalauja. Toliau Business Europe, ką siūlytų daryti, kad būtų pagerintas efektyvumas. Visų pirma, reikia e, skubiai supaprasinti taisyklės, palengvinti prieigą prie finansinių instrumentų ir sukurti visą palankę aplinką. Dabar pateiksiu e, keletą konkrečių pavyzdžių, kaip būtų galima supaprastinti procesus e, Lenkijos MVI ir aš žinau tai iš apklausos, kuri buvo atlikta tarp Lenkijos MVI. Taigi, Lenkijos įmonės tikrai labai pritarė toms nuomonėms, kurios buvo tik išsakytos ir galvoja, kad apie 10, daugiau kaip 10 procentų savo laiko jos praleidžia visoms, skiria administracinėms visoms procedūroms, visam bendravimui su administracija 70,8 procento įmonių galvoja, kad reikia pagalbos inovacijos rytie, tačiau jos nemato tos pagalbos. Todėl Business Europe galvoja, kad reikia toliau derinti taisyklės dėl um, prieigos prie įvairių ES fondų. Reikia e, daugiau um, elektroninių procedūrų, kad būtų galima supaprasinti visas procedūras ir e, sumažėtų jų kaina. Ir kad būtų galima taip pat e, įtraukti ir tas MVI, kurių e, bendras bendros finansinės sumos nedidelės. Ir aš, kaip jau sakiau, daugiausia dėmesio sutelksiu į Jeremy priemonę, kadangi tai aktualiausia MVI finansinė priemonė šioje srityje. Be to mums labai trūksta e, finansų įmonėms MVI. E, tas trūkumas yra labai aštrus. Įvertinus, kiek yra e, galimybių gauti bankų paskolas, Mes galvojame, kad ES regioninė politika turėtų padėti mums gauti alternatyvius finansavimo variantus. Įvairiose srityse projektai gali duoti daug finansinės naudos, investicijos gali būti tikrai labai svarbios ir tie pinigai po to gali būti reinvestuoti į kitus projektus. Čia labai svarbus būtų ES lėšų sverto poveikis be to ir rizika galėtų būti pasidaryta su privačiu sektoriumi. Tam, kad būtų galima to pasiekti, mums reikia tokios finansinės priemonės, kuri būtų gerai parengta, lengvai suprantama, kad joje būtų lengva dalyvauti, kad ji e, prisitaikytų prie NVI poreikių. Ir vėlgi pacituosiu Lenkijos ir Čekijos įmonių, mūsų narių e, padarytas išvadas. Jie galvoja, kad didžioji problema yra, kad labai priklausomi visi yra nuo val, valdančių struktūrų, nes visų pirma tos mm, valdymo institucijos sprendžia, kaip tie pinigai paskirstomi, kur turi keliauti. Ir uh, Galbūt daug kas žino, kas yra Jeremy ar Jessica, tačiau mažai kas iš tų valdančių institucijų regionuose žino, kokia yra teisinė bazė, ką reikia daryti, kokios yra procedūros. Ir mūsų nariai sako, kad ES lygmenių, taip pat ir nacionalinių lygmenių trūksta teisinės bazės, kuri leistų tinkamai gyveninti šias priemonės. Pavyzdžiui, čekų nariai sako, kad tarp ES ir nacionalinio ligmens yra didelių skirtumų ir todėl Jeremy nebuvo įmanoma įgyvendinti plačiai. Dabar dėl e, dalyvių kurie prašo paramos, dažnai jiems, e, jie susiduria su problemomis, kad labai daug reikia laiko e, ir lėšų kad galėtum dalyvauti tose instrumentuose, bet to labai sudėtingos yra visos dalyvavimo paraiškų pateikimo procedūros, taigi prieiga labai sudėtinga. Ir paskutinė dal, mano pasakymo dalis būtų kalba apie palankę aplinką, palankios aplinkos sukūrimas, nes visa sistema turi būti palanki MVI. Uh, čia reikia turėti omenyje, kad e, mažos ir vidutinės įmonės yra tarpusavė labai susijusios ir labai susijusios su savo stambesnėmis kolegėmis, partnerėmis. Tačiau kai kuriais atvejais labai sunku yra sukurti investicinės paskatas stambioms įmonėms, kurios dėgia savo veiklą kažkur tai kitose regionuose. E, konkrečių regionų valdžiai labai sunku sukurti tokias pastas stambioms įmonėms ir mes galvojame, kad čia reikėtų situaciją keisti. Vėlgi pateiksiu pavyzdžių. E, Čekijoje buvo atlikta E, investicijas skatinančios politikos e, analizė 98-2008 metų laikotarpį vertinant. 14 300 naujų darbo vietą, bu, vietų buvo sukurta tame regione, 38 procentai buvo tiesioginių investicijų rezultatas ir 62 procentai darbo vietų buvo sukurta vietos tiekėjų Tai labai svarbu. Austrijos atveju 150 taip vadinamų yra pagrindinių kompetencijų centrų, tai yra stambios įmonės, kur 32 procentai gamybos yra sukaupta, 37 procentai mokslo tyrimų, naujų technologijų plėtros visos veiklos. Tai visa ta aplinka 122 tūkstančiai MVI, kurios veikia toje srityje. Mes galvojame, kad dalyvavimas visoje pasaulinėje ir vietinėje grandinėje būtų labai svarbus MVI. Reikia didinti galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms plėsti savo veiklą, didinti savo našumą. Mes galvojame, kad ta, to, tos jungtis taip pat labai svarbios ir um, kitų to, kitiems etapams. Pone Pelegrinė apie tai kalbėjo, būtent tai, kad pavyzdžiui, dažnai trūksta įgūdžių, vadybinių gebėjimų mažoms vidutinėms įmonėms. E, investicijų trūksta, kurias būtų galima skirti inovacijoms, bet kai vertini visą gamybinę grandinę, reikia turėti omenyje, kad mums reikia MVI ir kad stambiosioms įmonėms reikia MVI, kurios būtų gerai apmokytos, kurios galėtų realiai dalyvauti įvairiose etapuose. kad realiai paslaugos ir prekės galėtų būti pagamintos ir patiektos laiku, tinkamos kokybės, tinkamo kiekio, kaip kad reikalinga yra visai grandiniai. Tad labai svarbu galvoti apie tinkamus standartus, tarptautinės normas, taip pat jeigu to reikia. Ir mokslo tyrimai, technologijų plėtra, tas pats. MVI, ypač dalis MVI yra tikrai no, labai novatoriškos, labai sparčiai gali sureaguoti ir sukurti naujus produktus, tačiau uh, jau po to rinkodaros, e, gamybos, pardavimo visi elementai, čia jau stambiosios partnerės įsitraukia į tą grandinę. Taigi aš manau, kad labai svarbu yra, kad MVI turėtų gerus ryšius su o, klientais, matytų, kur yra atsiveriančios galimybės to, toje visoje m, gamybos grandinė, per kuriuos kanalus. Manau, kad labai svarbu yra dirbti šiais klausimais. Labai svarbu, kad dėmesys būtų skirtas mokslo tyrimams, technologijų plėtrai šiame kontekste. Ir pabaigai Business Europe galvoja, kad mums reikia suvienodintų taisyklių, paprastų procedūrų, kurios veiktų elektroniniu pavydalu, spartaus ir lengvo prieimo prie projektų, kur finansinės sumos nebūtų didelis. Mes taip pat norime pakomentuoti vieną pakeitimą, dėl kurio balsavo šis komitetas, tai yra 45 straipsnis, kuriame e, akcentuojama supaprasnimo svarba ir 51 straipsnis, kur yra akcentuojama pajėgumų stiprinimas taip pat ir finansinių priemonių srityje. Dėl regionio, Europos regionės plėtros fondo e, straipsnis 23, čia yra teminė, teminiai apmokymai ir programų apmokymai galimiems naudos gavėjams ir mes labai sveikiname pajėgumų stiprinimas e, nukreipta į sprendimų prieimėjus vietos ir regionių lygmenių, kad būtų tikrai procedūros supaprastinamos ir koordinuojamos, nes to ypatingai reikia mums. Dabar dėl Jeremy, e, kalbant apie finansinės priemonės Mes labai džiaugiamės, kad trečiame straipsnėje e, sustiprinamas finansinių priemonių panaudojimas, ypač galvojant apie rizikos kapitalo suteikimą. Penktas straipsnis e, skirtas e, mažoms vidutinėms įmonėms, joms yra teikiamas prioritetas. Toliau galvojant apie produktyvės investicijas, mes labai džiaugiamės, kad RDF regionės plėtros fonde yra uh, pakeitimas irgi, kur aiškiai pasakyta, jog paskatos svarbiausia turi būti sukurtos MVI ir mikroįmonėms ypatingai, ir regionai ir valstybės narės jau toliau, aišku, turėtų pritraukti strateginės investicijas. Business Europe tikisi, kad taryba ir komisija o taip pat ir Europos parlamento plenarinė sesija patvirtins tuos pakeitimus, mm, dėl kurių pirmininkė jūsų komitetas balsavo ir mes labai tikimės, kad juos pamatysime ir galutinėme konkrečių teisės aktų variante. Tai, Turiu pasakyti likusiems dviems ekspertams, kad e, kuo trumpiau jūs kalbėsit, tuo daugiau galėsim padiskutuoti. Todėl prašyčiau kuo trumpiau kalbėti. Paprašyčiau pono Henriks iš Europos e, amatų ir mažų bei vidutinių įmonių sąjungos. Ačiū e, pirmininkė, ačiū, kad pasikvietėt mane šiandien į šį klausimą. Jūsų sekretariatas manęs paprašė, kad atsakyčiau į tris klausimus ir pabandysiu tai padaryti. Pirmasis klausimas kaip Europos MVI gali gauti Europos sanglaudos fondus, kokios yra pagrindinės kliūtis iškylančios šiuo požiūriu turiu pasakyti, kad parlamentas gana optimistiškai nusiteikęs, nes bent jau kiek mes žinome, Europos teritorinių plėtros politikos veiksmai ir priemonės yra orientuotos į MVI bei mikro bendrovės. Tačiau, nepaisant kai kurių puikių rezultatų tam tikrose regionuose, yra šaltinių rodančių, kad tik 2-3 procentai mažų įmonių gauna e, na, naudą iš sanglaudos fondų ir iš tikrųjų tų fondų sunaudoja tik 1,2 procentus, žinoma, priklausomai nuo atitinkamos valstybės narės padėties. Kaip jau anksčiau esame sakę Europos sprendimų prieimėjams, struktūrinių fondų ekonominis, socialinis poveikis yra tiesiog nežinomas. Esame bandę atsakyti tą klausimą, tačiau manome, kad analizės reikia gilesnės. Nors finansavimas mažoms ir vidutinėms įmonėms siekia keletą e, milijonų eurų, kol kas nėra jokio vertinimo. E, nėra jokio e, specialaus poveikio nustatyta ypač mažoms įmonėms, nepaisant to, kad jos sudaro 99,5 procentus visų Europos bendrovių. Taigi kokios yra kliūtis? Jau 2010 metais mes pateikėme tuos pasiūlymus e, ir jūsų komitetui. E, baigėme renkti studiją e, iš apačios į viršų, kaip sakant, ir įvertinome vietos įmonių organizacijų patirtį 17 valstybių narių. Bandėme išanalizuoti vadovų sukauptą gerą ir blogą patirtį sutart, per studiją buvo nustatytos 105 rekomendacijos, kaip supaprastinti padėtį. Taip be bendrasis problemas tokias kaip administracija našta, finansų valdymas, e, vėluojančių mokėjimų kontrolė, e, nacionalinių regioninių tarpininkų organizacijų vaidmuo, tarpininkavimas konfliktiniais atvejais. Taigi tai yra iš esmės problemos, apie kurias kalbėjo ir ponė Pelegrin. Taigi, trumpai e, ten jau buvo įvardintos visos kliūtis. Ir tie 105 pasiūlymai pateikti 2010 metais neseniai buvo įtraukti į Europos komisijos pasiūlymus. Mes esame labai dėkingi, kad komisija atkreipė dėmesį į mūsų idėjas. Kitas klausimas, kuris man buvo patiktas. Ko buvo galima pasimokyti iš tos patirties? keturias dalykus galėčiau išskirti. Visi regionai, kurie sėkmingai įgyventino veiksmingas priemonės palankės mažoms ir vidutinėms įmonėms, yra tokie, kurie nuo pat pradžios buvo įkūrę partnerystės valdymą su mažo, partnerišką valdymą su mažom ir vidutinėm įmonėm ir apibrėžė prioritetinius veiksmus atspindinčius MVI poreikius. Antras dalykas, kurio pasimokime, regionai, e, kurie nėra labai aktyvus arba yra mažiau aktyvus mažoms ir vidutinėms įmonėms padedami, e, tokių partneriškų ryšių turi mažiau. Tai yra labai svarbu, bandant e, interpretuoti bendros strateginės bazės penktąjį straipsnį. Ten yra kalbama apie ekonominių ir socialinių partnerių dalyvavimą. Tai yra labai svarbu. Trečias dalykas, kurį supratome. E, finansinės ir administracinės struktūrinių fondų procedūros tiesiog išstumia mažas ir vidutinės įmonės faktiškai. E, E, mažos ir nesimenės, mikro bendrovės susiduria su daugybė sunkumų. Per jas, per jų organizacijas e, dirbdami, e, tų bendrovių atstovai pradeda dvėjoti ir apskritai reikia tais fondais naudotis. Mes atstovavome organizacijas, mažų ir vidutinių įmonių organizacijas, jos daugiau nebenori palaikyti ryšę su struktūriniais fondais, jiems yra kur kas palankiau dirbti su regionų pačių programas. Ketvirtas dalykas, kurį išmokome, kurį supratome, jis irgi labai svarbus ateičiai. Vis labiau akivaizdu, kad ES 2020 strategijos pagrindiniai prioritetai turės būti įgyvendinti regionų lygmenių. Taigi, m, politika bus iš tiesų regionė ir mažos bei vidutinės įmonės turės įgyvendinti ES 2020 principus pačios. Taigi, turim iš praeities pasimokyti. Trečias klausimas. Kaip mes galime pagerinti sanglos politiką ateityje, kad supaprastėtų reglamentai ir mažos bei vidutinės įmonės galėtų lengviau gauti Europos fondus? Kaip aš jau sakiau, Europos komisija e, išpriemė labai daug pasiūlymų e, toje srityje. Ir galiu juos dar kartą pakartoti. Reikia paaiškinti ir e, paaiškinti europietiškus tekstus ir Europos tekstus ir taip pat e, lydimuosius raštus Europos regionų lygių, kad būtų išvengta per daug skirtingų interpretacijų. Neretai praeitie dėl to e, būdavo dokumentai suprantami kitaip, negu kad buvo norima juos rengiant. Kartais netgi būdavo tokių atvejų, kai administracija atmeldavo projektus, nors jie ir buvo parengti e, E, taip, kad būtų buvę naudingi mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kitas dalykas - būtina formalumus ir informacinius dokumentus sumažinti iki minimumo. Turėtumėm turbūt sukurti vieną dokumentą, kuriame būtų išvardinti visiems laikams visi būtiniausi reikalavimai informacijai. Ir tik mažų vidutinių e, įmonių teisės aktas – turėtų būti taikomas. Atitinkama informacija turėtų būti teikiama vieną kartą vieno projekto atveju. Labiau pasisakome už elektroninių dokumentų perdavimą ir archivavimą, taip pat suprantame, kad e, skirtingų programų reikalavimų stengiant e, siunčiami dokumentai galėtų būti pasidalyjami. Taip mes labiau atspindėtume mažų ir vidutinių įmonių ir jų organizacijų poreikius, jų realybę E, kalbame ir apie proporcingumo principą taikymą, tai yra vienas iš pagrindinių mažų ir mažų įmonių teisės akto principų. E, mažos ir vidutinės įmonės prašo e, pagalbos ir turi tenkinti pagal tokią procedūrą, kur nepriklauso, nėra pritaikyta įmonės dydžiui. Taigi mes turim suprasti, kas yra mažų, ir vidu, mažų įmonių teisės akto pagrindinis principas e, - supaprastinimas. Dėl to, kokia dabar yra padėtis, kai kurie regionai remia tik tai didžiausias projektus skirtus stambiausiams bendrovėms. Taip pat turime stengtis e, supaprastinti tarpininkų organizacijų veiklą, padedant mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ypač, e, kai rengiame mažus ir vidutinio dydžio projektus, turime suprasti, kad reikia paskirti globaliuosius fondus. Taigi, geresnės e, prieigos galimybės e, struktūriniams fondams, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat mikro įmonėms. Ir mes siūlome, kad Europos institucijos turėtų gyvendinti penkias priemonės. Vėlgi, tai turi atitikti mažų, ir, e, mažų e, įmonių teisės akto nuostatus ir sąlygas. Pirmiausia, turime supaprastinti tarpininkų organizacijų veiklą. Viena vertus, akivaizdu, kad dauguma mažų ir vidutinių įmonių niekada negalės tiesiogiai pasiūlyti jokių projektų ir juose dalyvauti. Kita vertus, projektai kuriuos vykdo tarpinės, tarpininkaujančios atstovaujančios organizacijos nacionalinių regionų lygmenių, yra naudingos daugeliui mažų įmonių. Todėl mes e, kreipiamės jūs, kad būtų sukurta tam tikra laisvanoriška politika, padedant tų organizacijų, toms organizacijoms dirbti, kad jos paremtų įmonių projektų kūrimo procesą ir kad procedūra būtų supaprasta. Mes taip pat norėtume, kad e, tokių įmonių galimybės gauti globaliosius fondus būtų didesnės. Antras dalykas, mes turime pritaikyti techninės pagalbos taisyklės. Nepaisant techninės pagalbos efektyvumo, e, nedaug e, įmonių organizacijų, įmonės vieninčių organizacijų gali jomis pasinaudoti. Pone Pelegrin taip pat apie tai kalbėjo. Taigi techninė pagalba galėtų tapti vienu iš veiksmingiausių priemonių geresniam partnerystės valdymui regione. Be to, tai supaprastintų uh, įmonių jungtinių organi, jungiamųjų organizacijų darbą. Trečia priemonė, kurią mes rekomenduojame, uh, Europos komisijai, tai yra sukurti bendrą ilgalaikę mokymo ir informavimo programą visoms suinteresuotoms pusėms, visiems veikėjams. E, viena vertus, ne visuomet projekto vadybininkai turi reikalingą informaciją, visą reikalingą informaciją. Kitas dalykas - informacija į projektų vadybininkus ir nacionalinę teritorinę administraciją neretai yra nepakankama arba jos visai nėra tada iškyla grėsmė informacijos ir partnerystės e, kokybei. Taigi, galvodami apie techninę pagalbą, mes turėtume sukurti ilgalaikę bendrą mokymo ir informavimo priemonę. Ketvirtas pasiūlymas - reikia priimti ir įgyvendinti e, vienodus principus. E, valstybėse, regionuose e, padėtis skiriasi, sąlygos skiriasi. Be to trūksta e, stebėsenos padalinių skirtingose ligmenyse. Neretai bendrovės vieniančios organizacijos nenori prašyti fondų, nes nenori švaistyti laiko ir administracinių išteklių. Taigi, tai, kas yra padarytas mūsų studijos išvadas. Mes siūlome, kad būtų sukurtas uh, vienas e, kontrolės ir audito e, institutas, viena institucija ir turėtų būti parengtas vienas dosie skirtas visoms administracijos dalims. Ir e, sistemoje turėtų būti numatytas skirtingi kontrolės lygmenys. Taip pat reikia sukurti tarpininkavimo sistemą, kuri leistų išsklaidyti interpretavimo e, įvairovę, nes neretai e, iškyla daug sunkumų dėl interpretavimo Europos nacionalinio regioninių veiks, e, lygmenių. E, taip pat e, iškyla problema dėl mokėjimų kontrolės, audito garantijų. Ta problema būtų galima nesunkiai išspręsti, užmesgant dialogą tarp partnerių. Be to, e, turime suprasti, kad reikia kurti neutralią tarpininkavimo sistemą. Ačiū uždėmesi. Uh, Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Tomas Rykė, e, patarėjų ekonominės politikos ir uh, mokslo veiksmų ir, ir, ir mokslo klausimais iš Saksonijos Anhalt. E, dėkui už kvietimą. Labą dieną visiems. Prieš mane kalbėję e, kolegos jau gan plačiai apžvelgė situaciją, taigi aš kalbėsiu šiek tiek trumpiau, kad turėtume dar laiko diskusijoms. Tum, trumpai pristatysiu mūsų regioną. Saksen Anhalt regionas tai yra e, vienas iš penkių naujų federacinių Vokietijos žemių. Jame gyvena 2,3 milijonai gyventojų. Magdeburgas yra to regiono sostinė. E, šiaurė šiaurėje išvystyta mechaninė inžinierija, o pietuose yra daug cheminių gamyklų, chemijos gamyklų. Šiek tiek informacijos apie šį regioną. Maždaug 60 tūkstančių įmonių, iš kurių 99 procentai yra smulkios ir vidutinės įmonės. 86 procentai visų darbuotojų dirba tose įmonėse. Šios įmonės E, sudaro 61 procentą visų įmonių, visų pramonės įmonių apyvartos šiame regione. Taigi, e, smulkių ir vidutinių įmonių svarba šiame regione yra didelė, nes jos ženkliai prisideda prie vidaus produkto kūrimo, prie užimtumo ir aišku, kad jos yra susiję ir su ekonomikos novatoriškumu. Kai kalbame apie sanglaudos politiką, tai galvoje pirmiausia turime štai ką. Tai yra Europos regionų ir mūsų paties regiono ekonominė konvergencija. Praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje buvome atsilikę nuo kitų regionų, o dabar norime vystyti sparčiau, pasiremdami sanglaudos e, politiką ir ekonominės konvergencijos galimybėmis. Ir remiamės Europos regionų plėtros fondo ir Europos struktūrinio fondo teikiama parama stengiamės, kad mūsų įmonės būtų inovatyvios ir aišku, tam ženkliai pasternauja Europos regioninės plėtros fondas. Taip pat bandome reaguoti į demografinius pokyčius. Čia aš pateikiau tikslus, e, kurių siekiame įgyvendinti struktūrinės politikos rytyje, kuriuos siekiame įgyvendinti struktūrinės politikos rytyje mūsų regione. Pirmiausia, tai yra mūsų įmonių konkurencingumo didinimas. Toliau norime didinti įmonių inovacinius gebėjimus. Noriu pabrėžti šį dalyką, E, novatoriškumas tampa vis svarbesnis. Trečiasis mūsų tikslas yra remti verslumą. Kitaip tariant, padėti naujom besikūrenčiom įmonėm. Šie trys pagrindiniai tikslai e, įgyvendinami remiantis Europos regionės plėtros fondų, Europos socialinio fondo lėšos daugiausia naudojamos užimtumui skatinti. šiek tiek apibriešiu Saksonijos Anhalto žemės e, ekonomiką. Kaip jau minėjau, e, dominuoja inžinierija, automobilių pramonė, maisto pramonė. Tai yra koncentruota šiaurinėje regiono dalyje, pietinėje dalyje yra daug chemijos įmonių, o aplink jas e, turime atsinaujinančios energetikos pramonę, E, saulės baterijas, vėjo jėgainės ir biomasės pajėgumus. Kaip didinsime konkurencingumą mūsų žemėje? Pirmiausia, norime skatinti verslo įmonių augimą kad tą galėtume padaryti, telkėme investicijas, pasiremdami Europos regionės plėtros fondų, padedame įmonėms globalizuotis, tapti, e, išeiti tarptautinę areną. Taip pat e, padedame įmonėm, naujom įmonėm, įsikūrusiam įmonėm sustiprinti savo pozicijas. Skatiname e, universitetus baigusius e, jaunus žmonės kurti savo įmonės. Taip pat remiame mokslinius tyrimus. Ką matome šioje lentelėje? Matome, kokie svarbus šie fondai ir jų lėšos yra mūsų regiono ekonomikai. E, kalbant apie Europos regionų plėtros fondą, matome, kaip jis buvo naudojamas, pasitelkiant taip pat ir nacionalinės atitinkamas priemonės. Ir matome, kas įvyko nuo 2000 iki 2010 metų kovo mėnesį. Maždaug 2,5 milijonų eurų pateko mūsų pramonės įmonėms, iš kurių maždaug 50 procentų buvo panaudota smulkiam ir vidutiniam verslui paremti. Trečioje e, lentelės grafoje matome, kiek darbo vietų pavyko išsaugoti ir sukurti, pasitelkiant bendruomenių lėšas ir Europos regionės plėtros fondo lėšas. Visą tai įvyko per praėjusius 10 metų. Čia kalbame apie 71 tūkstantį darbo vietų. Tai yra e, maždaug e, 47 procentai darbo vietų smulkiose ir vidutinėse įmonėse. Konkurencingumo skatinimas yra tik viena iš sričių, e, kuriuose panaudojamas Europos regionų plėtros fondo lėšos kitas svarbis rytis yra novatoriškumo skatinimas. Neseniai vienas Vokietijos bankas atliko tyrimą. Pagal tą tyrimą, kuris bandė apžvelgti Vokietijos įmonės, e, galime sakyti, kad kliūtis e, trukdančios inovatyvumui smulkiose ir vidutinėse įmonėse tai yra E, vidinių finansų trūkumas, išorės finansavimo trūkumas ir kvalifikuotų darbuotojų e, trūkumas. Darbuotojų, kurie galėtų dirbti nu, siekdami didinti įmonių novatoriškumą. kiek lėšų pateko iš Europos regionų plėtros fondos inovacijoms skatinti nuo 7 iki 11 metų. Tai buvo maždaug 300 milijonų eurų. Siekiant paskatinti įmonės tapti inovatyvesnėmis. Pateiksiu vieną pavyzdį. Viena iš programų rėmė smulkės ir vidutinės įmonės tyrimų srityje, sudarant tyrimų sutartį su universitetais ir su mokslinių tyrimų institutais. Tai aišku prisidės prie įmonių konkurencingumo sustiprinimo, novatoriškumo didinimo pačiose įmonėse ir apskritai visame mūsų regione. Kaip dar skatiname įmonių novatoriškumą? Remiame tinklus, įmonių tinklus. Kaip jau minėjau, šiaurėje labai plačiai išvystyta yra automobilių pramonė. Ir e, automobilių pramonės įmonės turi savo tinklą, savo tiekėjų tinklą Mareg Automotive yra jo pavadinimas. Taigi remiame tokius tinklus, kaip pavyzdžiui šis, ir taip pat remiame žinių ir technologijų perdavimą. Čia matome technologijų parką Halėje, mūsų regiono pietinėme mieste. Dabar pakalbėkime apie finansavimą iš Europos struktūrinio fondo. Kam naudojame šio fondo lėšas? Aišku, kad e, kalbant apie paramą smulkiam ir vidutiniam verslui, pirmiausia, lėšos naudojamos apmok, darbuotojų apmokymai, kvalifikacijų kelimui ir e, kvalifikuotų darbuotojų samdymui. Turbūt nenustepsite sužinoję, kad mūsų regionas yra vienas iš Vokietijos regionų, E, kuriame labai didelė migracija, ypač praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Ta migracija buvo jaučiama, dabar jinai e, aprimo ir praktiškai sustojo, bet vis tiek dar trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Taigi Europos socialinio fondo lėšas iš dalies naudojame e, paremti kvalifikuotiems darbuotojams įmonėse. Noriu pateikti konkretaus projekto pavyzdį. Tai FIF projektas. Tai yra suinteresuotų ir lankščių specialistų portalas. E, šį portalą turi privati įmonė ir regioninė valdžia, e, regioninės valdžios institucijos tą portalą remia. Taigi, ko siekiame Siekiame, kad kvalifikuoti darbuotojai pasiliktų regione, kad iš jo neišvažiuotų. Siekiame užtikrinti, kad nebūtų ir ateityje kvalifikuotų darbuotojų trūkumo. Ir trečia, norime išvengti tų kvalifikuotų darbuotojų išvykimo į kitus regionus. Taigi vienas iš FIF projekto tikslų yra paskatinti kvalifikuotus darbuotojus grįžti į šį regioną. E, per atitinkamą interneto portalą vykdome informacinę kompaniją. Taigi, kam yra naudingas šis FIF, FIF projektas pačiom įmonėm ir antra kvalifikuotiems darbuotojams? Dabar keletą žodžių apie tai, kokios problemos, kokie iššūkiai tikiant e, paramą smulkioms ir vidutinėms įmonėms gali kilti ateityje. Turime skatinti inovacijas. Turime siekti, kad struktūriniai fondai būtų naudojami moksliniams tyrimams e, tinklų tarp mokslo įstaigų ir įmonių kūrimui. Turime optimizuoti e, technologijų perdavimą. Ir turime siekti, kad turėtume pakankamai kvalifikuotų darbuotojų. Kalbant apie vietos įmonių konkurencingumo didinimą, tikimės, kad bus galima paremti vis daugiau besikūrenčių įmonių siekti, kad tos įmonės tarptų tarptautinėmis. Būtent šioms rytims skirsime e, didžiausią dėmesį ir, ir naudosime Europos regionės plėtros ir Europos socialinių fondų lėšas. Taip pat jos bus naudojamos profesiniam rengimui, kvalifikacijų e, kelimui ir reagavimui į demografinius pokyčius. Tiek galiu pasakyti. Esu pasirengęs išdalinti e, savo pristatymą visiems, kas nori jį gauti ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Norėčiau padėkoti Tomašui Rikiai. Turime maždaug 15 minučių klausimams ir taip pat Europos komisijos komentarų irgi lauksime. Ačiū, kalbėsiu švediškai. Labai svarbu, kad ši diskusija vyksta dabar ir Aš e, taip pat esu skaitęs ne kartą įvairiausią kritiką ir apie tai, e, kaip yra iš tiesų elgiamasi su mažom ir vidutinėm įmonėm. Įvyko nemažai susitikimų, aš kalbu iš savo patirties ir esu susitikęs su Business Europe ne kartą. Turiu porą komentarų ir porą klausimų. E, ta įmonė, kurią aš labai puikiai pažįstu savo regione, Šiaurės Švedijoje, nuolat e, e, gavę klausimą, ką daro ES, gali pasakyti, ne, jie nieko nedaro, jie mums nieko nepadeda. Jie nežino, kad mūsų regione be ES regionių pagalbų paramos visa turizmo infrastruktūra nebūtų buvusi sukurta. Tie žmonės kaip ir naudojasi tą pagalbą, bet jie net nežino apie tai. Jeigu tu jų paklausi, ką daro ES fondai, jie nieko nežino. Nors ir patys aktyviai dalyvauja e, vietos konfederacijoje ir turi tam tikrą platformą. Kitas komentaras yra e, pateikta klausimų, ar mes pritarėme Business Europe padarytoms išvadoms ir ar iš tiesų ji yra jaučiama. Kitas dalykas yra sukurti platformas. Mažos e, bendrovės, dauguma mažų bendrovių supranta, kad reikėtų kurti tokias platformas, bet jos neturi laiko bendradarbiauti. O tas bendradarbiavimas yra labai svarbus, yra nepaprastai reikalinga eiti į tas uh, tokias susivienijimus, uh, ir kažką bendro siekti, ar tai būtų per regioną, ar per universitetą, ar per bendruomenę. Ir tai yra svarbu ne tik kalbant apie turizmo sektorių mūsų regione. Taigi, e, Business Europe ir kitos e, verslo organizacijos turi skatinti mažas ir vidutinės įmonės būti aktyvesnės e, tokio pobūdžio platformose. Yes, uh, Ms. Kelly, uh, would you like to ask something? Pane Keli, jūs irgi kažko norėjote pastirauti? Yes, that, uh, for... Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti už pristatymus. Kalbant dabar apie bendrą MVI dalyvavimą galima apgailestauti, aišku, kad e, mažai to dalyvavimo, kai kurios MVI tiesiog yra per mažos, kad pajėgtų skirti tiek laiko ir finansų, kiek reikia visoms toms paraiškoms užpildyti, dalyvauti visame tame konkursų paraiškų visame procese. Tai mes suprantame, kad MVI sudėtinga su, su, su, suderinti tuos visus tikslus. Uh, ir įvertinti, ar tikrai verta dalyvauti, prašyti kažko, tai ko gal net ir negausi. Tai manau, kad tą reikia turėti omenyje. Kitas dalykas, galvojant apie supaprastinimo priemonės, ką pas Rykė paminėjo, 105 suprastinimo priemonės. Manau, jau aiškiai vien tas skaičius parodo, kiek sudėtinga viskas yra pasidarę, kiek daug biurokratijos yra prisikūrę per tą laiką. Jeigu kažkam šiaip gatvėje pasakytum, kad yra pasiūlyta 105 supaprastimo priemonės, tai uh, žmonės turbūt būtų šokiruoti, negalėtų suprasti, kaip taip gali būti, kad reikia 105 priemonių, kad supaprasintum kažką, tai gal dar viskas reiškia sudėtingiau bus. Ir e, kaip e, e, ponas Hendrik pasakė, tikrai galima tikėtis, kad komisija supaprastins kažką, galim gal tikėtis gerų rezultatų iš to, kas yra siūloma, kad gal iš tikrųjų daugiau MVI bus pritrauktos, daugiau bus jų dalyvavimo, daugiau bus naudos MVI, kurios, kaip teisingai buvo pasakyta, yra verslo stuburas Europoje. Jeigu mes norime išbristi iš e, krizės ir vėl tapti konkurencingi, tai būtina galvoti apie tai. Eh, Mr. Dangelis. Ponas Dangelis. No, grazie. La discussione è molto interessante. In parte. Ačiū, diskusijos labai įdomios. Ir iš dalies mano klausimas jau kolegų užduotas, bet vis tik tai, kai galvoju apie sanglaudos politiką, yra siejama su, su MVI. E, vis tik tai aš galvoju, kad čia yra problema. Mes apie tai kalbame jau daug metų, bet dėje tai nėra išspręsta dar. Nors ir nesu didelis optimistas, vis tik tikiuosi, kad kitame programinėme laikotarpyje uh, sugebėsime suformuoti reikalingas prielaidas, kad būtų galima užtikrinti prieigą prie finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kadangi tikrai aiški yra ta takoskira, yra išaiškus um, sunkumai kylantis šiam sektoriui, mums reikia priemonių, reglamentų, kurių Mm, tikslas, kurios būtų parengtos taip, kad e, tikrai būtų prisitaikyta prie MV poreikių. Italai turi posakį, kad e, kas yra mažo, tas gražu. Taip, iš tikrųjų. Kita vertus, MVI susiduria su rimtomis problemomis. Pavyzdžiui, kai jiems reikia gauti finansavimo. Kai kurios iš tų problemų jau yra įvardintos. Aš čia galvočiau, kad tikrai reikia mažinti biurokratiją, um, spartinti procesus, didinti aerodinamiką, nes o, MVI vienaip vertina visą mastelį, o, valdžios struktūros visai kitaip. O, viską vertina, jiem laikas netoks svarbus, MVI laikas yra labai svarbus. Jeigu turi laukti finansavimo penkerius metus, tai tavo mintis, kuri šiandien yra originali ir aktuali, po penkerių metų galbūt bus visiškai nebetinkama rinkai, nebe, nebereikalinga. Aš galvočiau čia apie tai, kaip būtų galima MVI apjungti, sugrupuoti tada MVI gal pajėgtų tuos iššūkius įveikti ir, ir tas laikas tada netaip spaustų jas ir galėtų jas užsitikrinti prieigas prie išteklių. Ir krizės laikotarpio tai yra ypač aktualu. MVI turi didelių problemų su likvidumu, prieiga prie kreditavimo ir e, iš esmės e, netgi gali bankrutuoti. Jeigu mažos vidutinės įmonės bankrutuos, jeigu visas tas sektorius bankrutuos, ša, valstybės žlugs. Tad galvojant apie sanglaudos politiką, Mm, aišku, kad tai yra prioritetas dėl vienos labai aiškios priežasties, kaip kad buvo pasakyta, kad tai vieninteliai garantuoti ištekliai, kuriuos mes galim prognozuoti artimiausiams keliariems metams. Todėl reikia sukurti tokias prielaidas, kurios leistų MVI panaudoti tos išteklius augimui, inovacijoms, užimtumui didinti, nes kitaip sunkumai E, dar labiau išauks. Taigi mums reikia konkrečios reakcijos, kad e, konkrečių sprendimų, kad regionai galėtų aktyviai dalyvauti čia, nes būtent jie e, tuos išteklius prižiūri, visus konkursus organizuoja. Uh, Tai jie yra svarbiausia galvojant apie tai, kaip užtikrinti galimybės MVI prieiti prie uh, išteklių. Panas Lasek, bet labai trumpai prašau. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti už visus šiuos pasisakymus. Jie tikrai buvo labai informatyvus ir įkvepiantis. Ir gal porą tada pastabų tik tai išsakyčiau, ką mes norėtumėm išspręsti savo teisės aktuose. Iš savo požiūrio taško aš pasigėdau e, informacijos mm, tarp to sektoriaus dalyvių ir um, vietos regionės valdžios struktūrų, viešųjų pirkimų struktūrų, geresnės informacijos, geresnio komunikavimo tarp, tarp šių dviejų e, sektorių. Aš manau, kad būtinai reikia ir aš pasigėdau to akcentavimo šios, šios problemos. Ar jūs sugalvotumėt, kad galėtumėt pritarti mano nuomonėj? Pane Manesku. Thank you. First of all, I would like to. Ačiū. Pirmiausia, noriu visiems padėkoti už tai, kad parengtas toks geras dokumentas atspindintis prioritetus ir kliūtis. Taip pat aprašytas kai kurios priemonės, kurių reikėtų imtis, kad būtų apeitos visas susidariusios kliūtis. Tiesa ta, kad mes kartu su komisija sugebėjome pagerinti iš dalies mažų ir vidutinių įmonių padėtį, tačiau vis tik dar išlieka daug ką nuveikti, kad sumažėtų biurokratija, kad e, e neliktų finansinių priemonių, kad supaprastintos būtų finansinių priemonių gavimo taisyklės ir kad e, na, būtų sėkmingiau įgyvendami fondai. Jūs paminėjote kai kuriuos prioritetus, tokius kaip išmanus reguliavimas ir taisyklių supaprastimas. Tai yra labai svarbu, kaip ir lengvesnis finansavimas ir geresnės galimybės gauti, prieiti prie rinkos. Žinant, kiek pakeitimų mes jau esame pateikę regi komitete ir ne tik šiame komitete, mes uh, galėtume jūsų, aš norėčiau jūsų paprašyti, uh, Kas jūsų nuomonė leistų e, supaprastinti skolų išieškojimą e, per sienas ir kaip užtikrinti teisinės garantijas tokius skolų išieškojimui? Kaip galėtume e, skatinti vėluojančių mokėjimų direktyvos įgyvendinimą, kuris dabar yra atidėta iki 2013 metų pradžios. Kaip galėtumėm tą pagreitinti, nes tai palengvintų finansavimą Ir taip, mano kolega Oži Vlasek taip pat prašė šiokių tokių supaprastinimo galimybių ir e, taip pat e, paprastinto dalyvavimo viešose konkursuose. Ačiū, aš tikiuosi, kad mes ateitie galėsim daugiau bendradarbiauti. Dėkui. Ačiū. Ponas Olbricht. Taip, labai trumpai, pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju už informaciją. MVI yra labai patrauklis rytis dabar, visi apie jas šneka. Tai yra Europos komisijos tarsi vėliava, nuolat visi kalb, kartoja MVI pavadinimą. Uh, Bet e, kuo daugiau mes apie tai šnekame, tuo sunkesnė tų valstybių padėtis, nes dabar visi sako, kad reikia duoti pinigų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš iš regionų plėtros fondo reglamento žinau, niekas niekada nesusilaikys dėl MVI, nes MVI yra vienas iš trijų prioritetų. Ir mano klausimas būtų toks pranešėjai ir pranešimo autoriui. Ar žinome tiksliai, ar šiandien mažų ir vidutinių įmonių e, E, nustatyta riba, dydis e, tinka visoms 27 valstybėms narėms. Nes turime mikro įmonės ir mažas bei vidutinės įmonės. Mūsų komitetas, regi komitetas, balsavo dėl MVI dydžio ir taip pat apibrėžėme, kas yra mikro bendrovė, makro bendrovė ir kas yra socialinė įmonė. Taigi mes kalbame ne e, nepasakydami nu, ne, ne, ne prieš mažas ir vidutinės įmonės, bet stengdamiesi galvoti apie atskirimą jų nuo didesnių įmonių. Taigi, kaip galėtume tiksliau apibriežti mažas ir vidutinės įmonės? Tai būtų naudinga. Šiandien matome, kad mažos ir vidutinės įmonės vis didėja ir didėja. Mano bendrovėje, pavyzdžiui, yra mažų ir vidutinių įmonių, kurias iš tiesų yra didelės bendrovės. O antras klausimas būtų toks. Ar Europos administravimo procedūra yra sudėtingesnė negu ėjimas į banką? Jeigu maža ar vidutinė įmonė nori eiti į banką ir pasiskolinti pinigų, ar tai yra lengviau? Ar tai yra tiek pat sudėtinga kaip ir ES? Nes mes nuolat skundžiamės ir skundžiamės ir skundžiamės. Mes e, įvedame tam tikras e, besisukančias priemonės, kaip bankai. Tai kas yra paprasčiau? Mano klausimas būtų toks. Aš verslė nedirbu, bet uh, viešųjų pinigų ir apskritai pinigų turėjimas nėra paprastas dalykas, nes mes kalbame apie bendruosius pinigus. Neturi būti per daug sudėtinga ir neturi būti per daug paprasta ta procedūra. Ačiū. Ar Europos komisija turėtų komentarų? Much, uh, uh... Ačiū pirmininkė. Aš turiu labai daug komentarų ir klausimų. Ir e, diskusija net e, išplėtė klausimus, kurie buvo apimti studijoje. Pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad mus pasikvietėte. Dėkoju už tai, kad e, iškelėte iniciatyvą šią studiją pradėti. Tai buvo labai naudinga. Preliminarios išvados, kurios jau buvo taip eskiziškai pristatytos ir pateiktieji klausimai, atspindi tai, ką esame girdėję anksčiau. Ir aš norėčiau tik tai e, išskirti porą elementų, kurie išriškėjo diskusijoje. Pastebėjau, kad galimybės gauti fondus yra gyvybiškai svarbus klausimas ir jis rūpi ir mažoms, ir vidutinėms, ir mikro bendrojams. Ir galiu pasakyti, kad sanklaudos politikoje labai dažnai yra akcentuojama tai. Anksčiau sakydavome, kad ERDF e e, finansavimas turi turėti teminės koncentracijas. ESF e finansavimas turėjo būti irgi tam priderintas. Bet šiandien matome, kad reprogramavimas vyksta orient, galvojant apie mažų ir vidutinių įmonių prieigą prie finansinių priemonių. Jei leistumėt, aš norėčiau pateikti klausimą studijos autoriams, kurie tą dokumentą dar tebe tvarko. Uh, Jūs rodėte diagramą, kurioje buvo kalbama apie e, prieigą prie finansų. E, Saksenel Halt informacija buvo pateikta. Finansai yra viena iš svarbiausių problemų. Aš norėčiau žinoti, apie kokį finansavimą mes čia kalbam. Ar tai yra negražinamos paskolos, ar tai yra paskolos, ar tai yra garantijos, ar tai rizikos kapitalas. Ar čia mes kalbame apie tam tikras netiesioginį finansavimą, pavyzdžiui, e, per vekselius kai e, e, maža ar vidutinė įmonė negauna grinųjų pinigų, bet gali e, gauti tas lėšas kitokiais būdais. Taigi norėčiau sužinoti tiksliai, koks finansavimas čia turimas galva. Kitas klausimas su kuo dar yra susijęs finansavimas. Ar mes kalbame tik apie finansavimą pavieniams bendrovėms, ar kalbame apie tam tikrą finansavimą bendradarbiaujančioms bendrovėms, firmoms, mokslinių tyrimų institutams ir panašiai. E, dar vienas dalykas - galimybė gauti finansavimą. E, finansavimo kiekis yra svarbus dalykas. Šiandien mes kalbame apie labai mažas paskolas. Čia, manau, proporcingo administracinio darbo problema yra labai aktuali. Bet ar čia mes kalbame apie smulkas, smulkės sumas ar apie didelius pinigus? Ir Jei leistumėte, aš galiu prisiminti tą faktą, kad tik 2-3 procentai MVI dabar gali naudoti struktūriniais fondais. Manęs tas skaičius niekiek nestebina. Padalykite bendrą biudžetą 19 milijonų MVI ir pamatysite šiais 500 eurų keletai metų vienai įmoniai. Tai yra niekas. Jeigu, jeigu neteisingas tas skaičius, tai gal aš suklydau. Bet e, taip, turim suprasti, kad ne kiekviena maža ir vidutinė įmonė gali gauti tuos pinigus. E, finansavimo kiekis e, taip pat turi būti aiškiau nustatytas, nes dėl to priklausys intervencinės priemonės. Dar vienas klausimas studijos autoriams. Jeigu dar yra galimybė tą pat klausti, tai norėčiau prisiminti, kas buvo neseniai pasakyta dėl viešųjų pirkimų, dalyvavimo juose ir panašiai. Man susidaro įspūdit, kad mažoms vidutinėms įmonėms ir bendrai bendrovėms per krizę labiausiai reikia uh, E, gauti mokių, rasti mokių klientų. Ar e, ta problema yra sprendžiama? Viskasgi susiveda į vėluojančių mokėjimų direktyvą, e, mokėjimų per sienas reikalavimus. Šią direktyvą Europos komisija pasiūlė kalbėdama apie ex-ante sąlygas, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų gauti uh, E, papildomą finansavimą pagal sąjaudos politiką. Matau, kad dėrybos taryboje kol kas bent jau e, krypsa ta linkme, kad eks ante sąlygos nebus perimtos. E, Galimybės gauti finansavimą e, yra susijusios su daugybė klausimų, kuriuos aš bandyčiau vardinti. E, Mažų ir vidutinių įmonių aktyvumas. Labai svarbu jas įtraukti apibrėžiant e, programas įgyvendinimo mechanizmus, kokios yra sąlygos ir panašiai. Europos komisija pasiūlymuose sanglūdos politikos fondams yra numačiusi partnerystės ir dalyvavimo E, verslo sektoriaus mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo sustiprinimą visose tose veiklos rytise. Mes e, visą tai labai aktyviai remia, nes inovacijų ir mažų vidutinių įmonių klausimas mums taip pat labai rūpi. Mažos vidutinės įmonės turi būti įtrauktos inovacijos strategijų kūrimą, išmaniosios specializacijos strategijos, kaip mes jas vadiname. Jeigu norime, kad regionai ir valstybės narės dalyvautų tam tikrose verslo išradimuose, jų kūrime, turime skatinti skatinti inovacijas regionuose ir pasienio regionuose ir pačiose valstybėse narėse. Ir tai pereinu prie savo pasisakymo paskutinės dalies - supaprastinimas. Tai yra vienas iš Europos komisijos prioritetų. Aš pasistebėjau, kad numatyta 205 supaprastinimo priemonės, įsivaizduoju, kad galima dar daugiau jų numatyti. Turbūt ponas Einšteinas pasakė, kad yra labai lengva e, padėti komplikuoti, bet e, supaprastinimui reikia genijaus. Taigi, e, turėdami tai galvoje, turime siekti daugiau elektroninio valdymo, elektroninių pirkimų, elektroninės sanglaudos. Informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimas prisidėtų prie supaprastinimo proceso įtvirtinimo. Mes turime skatinti valstybės narės naudoti techninės pagalbos pinigus geresniam programų kūrimui, geresniems įgyvendinimo sąlygoms. Tarp valstybių narių e, skatiname, o būtent valstybės narės yra varomoji jėga su paprastinimo procese. Geriau bendradarbiauti tarpusavyje, gyvenant įvairias mūsų sukurtas programas. Ačiū. Yes, the... Taip, dabar suteiksiu žodį pagrindiniams kalbėtojams, bet e, prašyčiau neviršyti dviejų minučių. Just uh, for the first question about, uh, about platforms and... Dėkui dėl platformų, per kurias e, smulkios ir vidutinės įmonės paprasčiau gautų finansavimą. Yra, yra tokių platformų įvairiais ligmenimis ir tikiuosi, kolega mano apie tai galės papasakoti. Bet problema yra ta, kaip gauti, kaip paskleisti tą informaciją apie tas platformas, kaip įmonės gali apie jas sužinoti. Nes reiktų e, turėti tokią galimybę internete įmoniai tiesiog gauti informaciją, suvedus kokią veiklą jinai ketina vykdyti. Ko gero geriausia būtų e, tokias galimybės numatyti. Viešieji pirkimai. Iš ES lėšų finansuojama daug transformacinių pereimo laikotarpio projektų. Ir tai taip pat e, liečia ir smulkės ir vidutinės įmonės. Dėl to viešųjų pirkimų klausimas yra labai svarbus. Dėkoju. Daug klausimų. Pirmiausia, ponui Keli norėčiau pasakyti, noriu, tikiuosi, kad jūs e, mūsų 105 supaprastinimo priemonių pasiūlymą nesupratote kaip tik tokia juoda kritika. Mes tiesiog norime e, pasakyti, kas yra labai svarbu ir ką reiktų supaprastinti. Ir kalbant apie tą e, protingą supaprastinimą ar išmanų supaprastinimą, ne visuomet lengva tą supaprastinimą padaryti, kaip sakė komisijos atstovė. Supaprastinimas kartais labai sudėtinga. Ponas Denželis sakė, kad reikia sutelkti e, smulkės ir vidutinės įmonės, bet e, E, tos įmonės yra atstovaujamos per atitinkamas jas vienijančias organizacijas. O ponui Vlašekui atsakysiu, kad aš manau, kad turi būti aiški valdymo struktūra, kai kalbame apie valstybinės institucijas ir įvairius ekonominius ir socialinius partnerius vietos nacionalinių ir europinių lygmenimis. Pone Manesku, dėl vėluojančių išmok, mm, dėl vėluojančių lėšų skirimo noriu pasakyti, kad e, jau čia esame pavėlavę. Ponas Dendželis turbūt irgi patvirtins, kad įmonės pačios neįneša savo dalies, todėl negali gauti ir atitinkamos lėšų dalies vėlavimas maždaug šeši mėnesiai. Kalbant apie smulkių ir vidutinių įmonių apibriešti, tos įmonės apibrėžiamos labai įvairiai. 50 procentų tokių įmonių yra vieno asmens įmonės, o 90 procentų yra mikro įmonės, o 96 procentai yra įmonės, kuriuose dirba mažiau kaip 50 darbuotojų. Ir tai aiškiai rodo, kad visa Europos Sąjungos ekonominė struktūra yra iš principo smulkių ir vidutinių įmonių struktūra, nes vidutinė įmonė Europos Sąjungoje turi penkis darbuotojus nes vidurkis ES yra penki darbuotojai dirbantis įmonėje. E, ponas Rykė, turėčiau paklausti trijų klausimų. Pirmiausia, platforma. Manau, reikia tam tas platformas remiančių tinklų. Pavyzdžiui, Enterprise Europe minėjo tokias platformas. Jos turėtų būti aiškiau apibrieštos. Nes tų platformų vaidmuo yra labai svarbus. Kitas svarbus dalykas yra įmonių, smulkių ir vidutinių įmonių dydis Europos Sąjungoje, Vokietijoje, senosiose žemėse. Įmonė, kurioje yra 20 ir daugiau darbuotojų, gali būti maža ir vidutinė įmonė, bet, e, o pavyzdžiui, buvusioje rytų Vokietijoje vidutinė įmonė būtų ta, kurioje dirba 140, apie 140 darbuotojų. Kokia finansinė parama galėtų būti reikalinga ateityje? Manau, kad reiktų struktūrinės paramos per struktūrinius fondus. Paskolos taip pat yra kita galimybė. Įmonių galimybė gauti kreditą, bijome, kad ateityje įmonių galimybės gauti kreditus, gauti paskolas, bijome, kad ateityje pasidarys dar sudėtingesnės. Taigi, kalbant apie paskolas, reiktų pabandyti pasižiūrėti, kaip įmonės galėtų lengviau pasinaudoti privačia kreditų rinka. Trumpai e, kalbėsiu, diskusija įdomi, iškelta daug įdomių klausimų ir manau, kad pasiremdami šios dienos diskusiją galėsime toliau atlikinėti, toliau tęsti savo tyrimus, kalbant apie smulkios ir vidutinės įmonės apibriešti. Tai jau, kaip minėjau, jos skiriasi įvairiose valstybėse narėse, buvo pateikta įdomių klausimų iš komisijos pusės, tie klausimai yra atviri, pavyzdžiui, kokio tipo finansavimas yra reikalingas arba kokios sumos. Daug lėšų reikia daug, tai, tai nėra pats tinkamiausias atsakymas. E, taip pat e, siūloma galimybė e, plačiau numatyti galimybę smulkiom ir vidutiniam įmonėm dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o ne teikti joms subsidijas. Toks pasiūlymas irgi yra labai įdomus. Vieną pastabą norėčiau pateikti. Čia mes įsivėlėme ir į tokias akademinės diskusijas, kas yra smulkios ir vidutinės įmonės, bet šiame komitete mes svarstome apie e, įmonių galimybės dalyvauti projekte, kokios įmonės gali dalyvauti projektuose. Ir mūsų ateities prioritetai yra orientuoti į smulkes ir vidutinės įmonės. Ir kai kalbame apie e, tinkamumo dalyvauti, E, projektuose kriterijus, tai turėtume aiškiai apibriežti, kas gali, kas negali dalyvauti tose projektuose. Ir tai liečia ne tik smulkų ir vidutinį verslą, bet ir mikro įmonės. Čia reikia ne tiek diskusijų, kas yra smulki ar, ar vidutinė įmonė, bet diskusijų, kaip jom numatyti galimybės pasinaudoti lėšomis, prieiti prie tų lėšų. Štai kur svarbiausia norėčiau padėkoti už pasisakymus. O dabar grįžtame prie mūsų darbo tvarkės punkto. Ir dabar periname prie septintojo darbo tvarkės e, punkto ir ponios Manieskų nuomonė dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų ir sprendimo 133697 EB panaikinimo. minutes, or... Gal palaukime keletą minučių. Uh, vreau să, să remarc uh, propunerea Comisiei Europene. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Europos komisijos pasiūlymų siekiama numatyti gairias dėl plačia ryšio juoščio tinklų ir skaitmeninės infrastruktūros telekomunikacijų srityje. Tai yra vykdoma, tai bus vykdoma tel, per Europos transeuropinių tinklų priemonę. Manau, kad tai prisidės prie ekonomikos augimo ir prie strategijos 2020 tikslų įgyvendinimo. Plačiai juostis ryšys ir didesnis jo naudojimas tiek įmonių, tiek piliečių yra labai svarbu skatinant ekonomikos augimą valstybėse narėse. Dėl to reikia siekti, kad nutolę ir neturtingiausi regionai taip pat turėtų tokį ryšį. Tai yra susiję, šių tikslų įgyvendinimas yra susiję su skaitmeninės darbo atvarkės įgyvendinimu ir su plačiajuoščių tinklų tiesimu kaimo vietovėse ir galimybę prieiti prie įvairiausių elektroninių paslaugų. Tai ženkliai prisidės prie konkurencingumo didėjimo ir pro, e, prie ekonomikos vystimosi. Europos lygmenių turime turėti tinkamus, tinkamą e, plačiai juosti ryšį ir siekti, kad informacinė visuomenė plėstusi, kad kuo daugiau žmonių naudotųsi plačiai juošio ryšio galimybėmis, kad įvairūs regionai, nepriklausomai nuo jų išsivystimo lygio, turėtų prieigą prie įvairių europinių internetinių paslaugų. Kalbant apie projektus, kurie galėtų būti finansuojami pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Manau, kad projektų sąrašas turėtų būti lankstus ir atsižvelgti į visų valstybių narių specifiką. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra vietos institucijų, regioninių institucijų įtraukimas į šiuos projektus ir parama joms siekiant gerinti jų administracinius gebėjimus. kad būtų atsižvelgta į konkrečius regionų poreikius įgyvendinant šiuos tikslus. Noriu pasakyti, kad komisijos nuomonė yra labai svarbi ir taip pat kviečiu kolegas e, pateikti pakeitimus mano nuomoniai. Ar būtų kas nors iš APP? Ačiū. Pirmininkė, pavaduoju mm, šešėlinį pranešėją. Jis paprašė manęs štai ką pasakyti. EPP poziciją dėl plačiajuošio ryšio ir skaitmeninių paslaugų yra tokia, kad mes siekiame mm, skatinti rinkas teikti tokias paslaugas, o ne pumpuoti pinigus į tą sektorių per ES fondus. Bet pranešimo pagrindinė kryptis yra teisinga. Rinkos ekonomika negali būti čia e, panacėja. Todėl mm, siūlomas požiūris, manau, yra teisingas dėl Europos jungimo. Vis tik tai yra tam tikra rizika Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie struktūrinių fondų finansuojamas programas, gali būti tam tikro dubliavimosi, persidengimo. Ir todėl labai svarbu užtikrinti integruotą požiūrį, kaip ponia Manesku pabrėžė, kad finansavimas būtų tinkamai koordinuojamas ir kad būtų deramai identifikuoti prioritetai, nustatytas jų eiliškumas, kai na kalba, pavyzdžiui, apie plačiojo ryšį ir skaitmeninės paslaugas. Aišku, kad dėmesys turi būti sutelktas į tankiai apgyventas vietovės, o ne į retai apgyventas vietovės. Svarbu, kad būtų tariamasi su investuotojais, rengiant regionės, nacionalinės programas, kad e, rinka, kad investuotojai neatsuktų mum nugarų, kad būtų išlaidyti jų būkštavimai. Sí. Gracias, presidente Crisogelos. sí, eh, mucha... Miranda. Ačiū, pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai už šią nuomonę kuri tiesiogiai susijusi su mūsų piliečių situacija, mūsų piliečių gyvenimu, um, ypač kai jie gyvena kalnuotose vietovėse, tokiuose rajonuose, periferiniuose rajonuose. Ne visuomet rinka viską išsprendžia, nes e, rinkos pagrindiniai operatoriai dažnai nėra linkę didelės pinigų sumas skirti investicijoms į tokias atokias vietovės Todėl mūsų politika čia yra labai svarbi. Telekomo ir užimtumo politikos dažnai nesuderintos. Kai kalbame apie kaimo vietovės, miesto vietovės ir aš konkrečiais pavyzdžiais remiuosi. Pavyzdžiui, mano miestas 30 Vos už 30 km net negali e, prisijungti prie interneto, net negali atsidaryti e, Europos parlamento interneto svetainės. Taigi aš labai remsiu visus konstruktyvius pakeitimus, kad būtų galima užtikrinti šios ryties politikos dėrėjimą su kitus ryčių politika. Jei daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai paprašysiu ponios Maneskus sureaguoti, jei jį pageidauja, aišku, kažką tai pridurti. Da, vă mulțumesc, le mulțumesc uh, colegilor pentru. Um, pentru... Ačiū, noriu padėkoti kolegoms už jų pasisakymus. Kaip jau sakiau savo įžanginėme pasisakymė, Connecting Europe Facility, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, turi papildyti kitus ryčių priemonės, kad būtų galima nu, garantuoti efektyvumą ir dėrėjimą su kitomis rytimis. Ir būtų galima paskatinti konkurencingumą ir patenkinti kiekvieno konkretaus regiono poreikius. Todėl aš manau, yra labai svarbu konsultuoti su vietos ir regionų valdžia. Dar kartą dėkoju kolegoms ir labai lauksiu jūsų tolesnio indėlio iš pranešimų, iš šią nuomonę. Terminas pateikti pakeitimus yra rugsėjo 20 diena vidudienis. Okay. So now we go to point 22. Toliau 22 darbo atverkės punktas. Noriu paprašyti ponios e, Katarinos Grez pristatyti nuomonės projektą dėl um, tiesioginės išmokos ūkininkams pagal bžūp rėmimo sistemas. Euh, le président, leurs chers collègues. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, laba diena. Kaip žinome, bendro žemės ūkio politikos reforma 14-20 metų laikotarpiu yra didžiulis iššūkis, kurį turime veikti šiame manda, šioje kadencijoje. Europos komisija e, iškėlė tris tikslus dėl šios reformos. Visų pirma, garantuota pieno produkcijos gamyba, tvarus gamtinių išteklių valdymas ir kova su klimato kaita ir galiausiai te, subalansuotas teritorinis vystimasis. Du iš šių tikslų yra absoliučiai e, lemiami, kai eina kalba apie mūsų komiteto darbą, regioninę plėtrą. Europos komisijos pasiūlymai dėl a, tvaraus vystimosi ir žalinimo. A, taip vadinamo. Aš minėčiau 2010 m. lapkričio mėnesio ir 2011 m. spalio mėnesio sprendimus visiškai nepriimtini. Žūp mm, tikslas yra užtikrinti užimtumo išlaikymą, gamtinių išteklių išsaugojimą ir svarbiausia um, subalansuotą teritorinį vystimąsi, kuris būtų tvarus, nuoseklus. Uh, Dėl šios priežasties aš ir siūlau jums kai kuriuos pakeitimus reglamentui, kuris nustato taisyklės tiesioginėms išmokoms, kurios skiriamos ūkininkams kad būtų galima užtikrinti um, tvarę, um, tvarų ūkininkavimą, uh, realiai atitinkantį poreikius. Štai pagrindiniai pakeitimai. Ten, kur Europos komisija kalba apie kultūrų įvairovę, 30 straipsnis. Aš kalbėčiau labiau apie kultūrų rotaciją, sėjomainą ir kalbėčiau apie keturias pagrindinės kultūras Aišku, kad tokios priemonės turi būti labai, kaip galima, platesnio masto, nes tai leis padidinti aplinko, aplinkosaugę ir socialinę ekonominę naudą, nes į tai įtakos ūkininkų, ūkininkavimo sprendimus, leis stabilizuoti jų pajamas, taip pat ir sumažys pesticidų naudojimą tai pagerins ūkininkų gyvenimo kokybę ir užtikrins tvarų, tvarę aplinkosaugą, socialinius visus aspektus taip pat spręs. Ir aš taip pat siūlau kalbėti apie ekologinės infrastruktūras, 32 straipsnis o ne apie ekologinio suinteresuotumo e, zonas. Aš kalbėčiau taip pat apie biologinę įvairovę, dirvų, dirbožėmio našumą ir derlingumą ir vandens kokybę, visa tai turi būti tiesiog įtraukta į, visas, į visus gamybos procesus, tie elementai. Reikia galvoti apie uh, tai, kad tik tai dalis žemių plotų yra skirti uh, apsaugos tikslams ir žemės ūkio e, žemė nėra įtraukta. Be to, galvojant apie ekosistemas ir ekologinių infrastruktūrų plėtojimą, reikia turėti omenyje, kad tai yra labai svarbu, kad e, kaimiškose vietovėse būtų užtikrintas tvarus vystimasis. Ir tai yra ypač svarbu siekiant didesnės sanglaud, teritorinės sanglaudos. Teritorinė Mm, nebūtų priimtina toks variantas, kad tik tai kai kurios zonos būtų e, priimtinos kokybės. Labai svarbu, kad e, e, priimtinos kokybės būtų visa ES teritorija. Ir reikia, kad tos priemonės atsižvelgtų į teritorinę specifiką Europoje, kad būtų galima sudaryti sąlygas auginti atitinkamas kultūras, kurios yra konkrečiai būdingos būtent tai vietoviai specifinės. Ir galiausiai siūlau atlikti um, aplink socialinio, ekon, socialinio ekonominio ir aplinkosauginio poveikio tyrimą, įtraukiant regioninį vietos lygmenį, e, komisija turėtų remtis ne vien tik tai ekonominiais aspektais ar a, agro e, elementais, reikia turėti galvoje taip pat ir visus institucinius elementus ir galvojant apie išmokas ir istorinius kriterijus, reikia, atlikti, reikia pareikalauti, kad būtų atlikti poveikio įvertinimo tyrimai, daug platesni nei kad komisija e, tai yra padariusi. Aš siūlau užtikrinti visišką atliktų tyrimų rezultatų skaidrumą, paviešinant juos. Dar vienas pakeitimas, penktas čia kalbama apie tai, kad labai svarbu teikti kompleksiškai susijęta parama konkrečioms vietovėms, kur žemės ūkio veikla vykdoma gerbent aplinkosauginius reikalavimus. Aš čia ypač kalbėčiau apie kalnuotas vietovės, kur yra ekstensyvus žemės ūkis, kur iš tikrųjų yra kokybiška žemės ūkio veikla ir ta kompleksiškai susijęta parama būtų tinkamas sprendimas, kuris leistų įveikti ekonominius socialinius, aplinkosauginius iššūkius būtent tose vietovėse. Tokios specifinės priemonės leistų tinkamai panaudoti, pasinaudoti tuo pranašumu, kurio teikia tie, tie regionai 174 straipsnis sutarties Taip pat dėl kaimo plėtros e, teikiu pakeitimą dėl regionų vaidmens formuojant e, žų pateityje. Labai svarbu geriau atsižvelgti į mūsų regionų teritorinę specifiką. E, šie pakeitimai taip pat um, leis užtikrinti finansavimo nuoseklumą, vertinant visą sanglaudos politikos finansavimo kontekstą 14-20 metams. Toliau 14 straipsnis, mano pakeitimas siūlo valstybėms narėms suteikti daugiau laisvės, e, skirstant e, Europos regionės plėtros fondo lėšas. E, didesnis procentas nacionalinių vokų galėtų būti skirti būtent regionės plėtros tikslams. Ten, kur komisija siūlo maksimaliai 10 procentų nacionalinio voko skirti, aš siūlau tą procentą didinti iki 20. Valstybės narės turi turėti galimybę savo veiksmus išplėsti ir įgyveninti taip, kad būtų palankiai palankesnės sąlygos sudarytos kaimiškai plėtrai. Ir reikia integruoto požiūrio, kad regionės plėt, Europos regionės plėtros fondo tikslai būtų įtraukti į bendrus tikslus, kad būtų galima derinti įvairių fondų teikiamą pagalbą. Toliau komisija siūlo dalį lėšų, kurios buvo iš pradžių skirtos kaimo plėtrai, um, paimti ir panaudoti tiesioginėms išmokoms. Tačiau tai bus įmanoma tik tai kai kurių valstybių narių atžvilgių. Ir, ir tos valstybės yra nurodytos tame straipsnėje. Aš noriu, kad panašios taisyklės būtų taikomos visoms valstybėms narėms, bet aš nesutiksiu, kad kaimiškai plėtrai skirtos lėšos būtų mažinamos, nes tai gali neigiamai paveikti teritorinę sanglaudą, ypač tuose regionuose, kur daug yra kaimiškų vietovių, didelis procentas. Na ir galiausiai trečias pakeitimas. Aš e, regionų komiteto pasiūlymą čia pakartoju, kad reikia atsižvelgti į teritorinius trūkumus, problemas, kad, reikia, kad, kad, mm, žemio, kad ūkininkavimo veikla būtų palanki aplinkai. Ir aš siūlau atsižvelgti į teritorinės problemas ir sudaryti atitinkamą sutartį su ūkininkais atsižvelgiant į vietos specifiką, į specifinės sąlygas, tai yra būtent teritorinė specifika, būtų galima tokiu būdu numatyti tikslus e, iš anksto konkrečiam laikotarpiui. Tokiu būdu vietos subjektai labiau prisimtų autorystę už tuos veiksmus, labiau įsitrauktų ir socialiniai visokie subjektai, e, to sektoriaus subjektai labiau prisimtų tą veiklą geriau ją įgyvendintų. To, dėl tų pakeitimų aš nu, šešėliniams pranešėjams siūlysiu susitikti, e, pasitarti, kad galėtumėm pagerinti šią nuomonę, kad galėtumėm suformuoti kompromisus, kurie būtų priimtini visiems. Ačiū. Euh, Labai ačiū. Ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų norėtų pasisakyti? Ponas Ugijas. Grazie, prezidente, ringrazio la relatrice. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju gerbiamai pranešėjai už labai išsamų ir nuoseklų pasisakymą. E, šis pasiūlymas jau ir taip yra gana platus ir gerai sustruktūrizuotas. Todėl mes, Aldė, labai didelė dalimi pritarėme jūsų išsakytai nuomoniai. Tačiau Kai kalbame apie regį, turime išsakyti visą eilę komentarų, kurie dar nebuvo pasakyti. Tai yra bendro pabudžio komentarai. Didelė dalimi aš palankiai vertinu komisijos pasiūlymą šiam projektui, ypač kai kalbame apie regionų plėtrą. ir parama naujai įsisteigusiams bendrovėms e, nepalankiausių sąlygų zonose. Čia e, būtų labai gerai, jei pademonstruotume solidarumą. Manau, kad žalėjimo planas yra sveikintinas. Mes e, tik norėtume akcentuoti, kad reikia numatyti daugiau judėjimo laisvės ir lankstumo. O ką galėtume pasakyti apie uh, apie pasėlių prieš pastatymą vinogynams. E, taip pat turime žiūrėti, kaip infrastruktūra gali būti priderinta. Pagal žalėjimo planus, žalinimo planus e, reikės atsižvelgti į daug skirtingų gyvenimo sričių. E, dauguma e, teritorijų turi išsaugoti savo natūralią būseną, ypač kalnuotosios zonos vakarų Andose arba viduržėmio jūros pakrantėse. Kai kalbame apie tą reikalavimą, kad 30 procentų valstybės teritorijos turi, būti, e, turi priklausyti žalinimo plotams, tas reikalavimas e, e, E, gali būti geras, tačiau negalima atitinkamai atvirkštinio mechanizmo priskirti. Tiesioginės išmokos negalėtų būti suderinamos su šiuo reikalavimu. Kiekvienu atveju reikia vertinti situaciją individualiai. Žinoma, visos valstybės narės ar atskiri regionai turi išplėsti galimybės e, vykdyti ekologišką ūkininkavimą. Tai yra privaloma. Tačiau reikia garantuoti bent jau dviejų e, alternatyvų paminėtų komisijos pradinėme etape e, įgyvendinimą. Bet šiaip valstybėms narėms reikėtų palikti laisvę elgtis pagal nacionalinius įstatymus ir kai kalbame apie tai, kas yra mažieji, smulkiai ūkininkai, tai irgi turime suprasti, kad e, tą nulems e, nacionaliniai įstatymai. Galiu baigdamas pasakyti, kad e, išplėtėme seks skyrių, kuriame yra kalbama apie tokiausius ultraperiferinius regionus ir regėjo jūros salas. Visa tai E, bus susijęs su papildomais kaštais, e, parduodant ir gaminant produktus. Tos e, salos sumoka žymiai daugiau negu žemynų gamintojai. Dabar apie pėtstovas, o paskui ponas Sikerski. Pone pirmininkė, gerbiama praneš, gerbiam praneš, gerbiamas pranešėjų, gerbiam pranešėja, Dėl tiesioginių išmokų išsikeltas labai ambicingas tikslas. Kaip pranešėjas sakė, dabartinis pasiūlymas nėra pakankamai stiprus. E, žinoma, veiksmai skirti EPR turi būti panaudoti ekologiškam ūkininkavimui vystyti. Tačiau reikia pasakyti, kad dar tolesnis e, E, žalinimas, kaip kad siūloma pačiu aukščiausių lygmenių, gali išgazinti ūkininkus. Ir jie bijos, kad konkurencija bus labai e, suvaržyta. Kas už tai mokės? Mokės ūkininkai. Nepamirškime, kad e, Žalinimas pagal pirmąjį ramstį ir tiesioginės išmokos nėra tas pats, kas antrasis ramstis. Dabartinis e, mūsų pranešimo 13 straipsnis apie tai kalba. Aš e, galiu pakomentuoti ir pakeitimus. Čia yra pateiktas ir pasiūlymas, kad privalomi 30 procentų fondų būtų skirta ekologiniam ūkininkavimui zonose, kurių sąlygos yra sudėtingos. Be to, e, dar e, bus skirtos lėšos papildomai 92 tūkstančiams. 50 procentų šiais bus skiriama ekologiniams ūkininkavimui. Jeigu taip atsitiks, tai nebeliks daug e, lėšų investicijoms į uh, investicijoms į novatoriškus veiksmus, į pažangos siekimą, kaip kad turėtų būti pagal antrąjį ramstį. Vadinasi, mažiau pinigų liks kaimo plėtrai. Šiuo atveju kaimo teritorijoms, techninėms infrastruktūroms ir paslaugoms plėtoti pinigų nebelieka. Lygiai taip pat nefinansuojami lieka uh, E, kvalifikacijos kelimo ar perkvalifikavimo darbai. E, pradedame kalbėti apie pinigų pervedimą į sanglaudos politiką. Ūkininkai turi pamiršti, kad turi nepamiršti, kad e, yra žalinimo reikalavimai keliami. Bet tai tarsi prievarta apribos Europos ūkininkų konkurencingumą. Mes privalome pamirš, prisiminti, kad pusė Europos ūkininkų pajamų ateina iš tiesioginių išmokų. Vadinasi, privalome nepamiršti, kad ūkininkai ir, ir e, privalo dirbti ekologiškai. Komisijos dokumentuose apie tai konkrečiai pasakyta. Žemės ūkio komitetas norėjo sukurti geresnius sprendimus ūkininkams, kad konkurencingumas nebūtų ribotas. <clears throat> Biudžetas bendrai žemės ūkio politikai nepadidėjo, jis tiesą sakant buvo net sumažintas ar liko toks pat, bet valstybių yra daugiau, vadinasi sensus valstybės narės gaus mažiau pinigų ir iš to atsiranda pasipriešinimas. Jeigu mes pridedame papildomų darbų, tai e, efektyvumas dar labiau sublo, pablogėja. Sutinku, kad pagal antrąjį ramsį biudžetas neturėtų būti karpomas. Kai kalbame apie galimą biudžeto mažinimą, turime e, nepamiršti antrojo ramščio. Antrasis ramsis neturėtų būti e, mažiau finansuojamas, nes pagal jį yra keliama daug reikalavimų ekologijos rytyje ir taip toliau ir taip toliau. Pranešėja sako, kad reikėtų daugiau lankstumo pervedant pinigus iš pirmo ramščio į antrą ramstį ir padidinti komisijos siūlomus 10 procentų iki 20 procentų. Jūs sakote, kad tokia galimybė egzistuoja, tai nėra privaloma, bet taip galima padaryti. Bet Pagalvokime apie tai, kad mokėjimus gaunantys ūkininkai niekada savo norų tokiems pokyčiams nepritars, nes jų gaunamos lėšos sumažės. E, diferenciacija pagal antrąjį ramstį pagal dabartinę perspektyvą buvo 50-50 procentų. Lenkijos, Portugalijos atveju tai buvo, Prancūzija turėjo tik 9 procentus pagal antrąjį ramstį prielaida, kad ta duotoji suma bus atimta iš tos sumos, e, be abejo sukeltų rimtą rūpestį. Taigi taip galiu pasakyti dėl pasiūlymo pervesti pinigus iš antro ramšio į pirmąjį. Kai kurios valstybės sako 10 procentų, kitos sako 15, jūs sako 5 procentai. Bet jeigu nebus biudžeto, jeigu mes sumažinsime mokėjimus naujosiuose valstybėse narėse, tada kai kurios valstybės norės pervesti pinigus iš antro ramščio, kad padidėtų sumos skiriamos pagal pirmąjį ramstį. Bent jau iš dalies, nes um, mes kalbame apie tam tikras išlygas ūkininkams. Dėl kultūrų, dėl sejomainos. Ekologiniu požiūriu būtų labai gerai, jeigu keturios skirtingos kultūros būtų auginamos, o ne dvi. E, bet taip jau yra, e, kad taip jau atsitiko, kad e, yra sukurta tam tikra gamybos grandinė, tam tikra struktūra ir, kažkai, ar daug ūkininkų norėtų pakeisti uh, esamą padėtį, nežinotų, ką daryti su dar dviem naujomis kultūromis ūkininkas. Be abejo, būtų gerai pagalvoti apie tai, gal būtų gerai, jeigu reikalautumėm baltyminius augalus auginti. Aš nekalbu apie genetiškai pakeistas sojos pupelės, bet be sojos kita vertus mes neturėtume baltymų pašarams ir nebebūtume konkurencingi. vadinamasis e, žemės, 7 procentų žemės ūkio paskirties žemės neįtraukimas į ekologinės struktūras. Tai sukels problemų. Net intensyvus ūkis Niderlanduose turės 7 e, procentus savo žemės e, išimti iš bendros teritorijos. Ir galit galvoti galbūt, kad tie 7 procentai staiga taps ekologiški. Bet e, ūkininkams tai labai brangiai kainuotų. Įsivaizduokit, kad ūkininkas tą žemę išnuomotų ir mes tada versim jį mokėti už tą žemę, bet nieko jis ten nebegalės auginti. Būkim labai atsargus, nes problema yra e, labai ženkli ir nepamirškime dar biologinės įvairovės reikalavimo. Tačiau privalu galvoti apie konkurencingumą. Konkurencingumas yra nedidelis, nes e, Europos žemės ūkis labai specifinis. Intensyvūs ūkiai pirks žemės skirtingose valstybėse, kad parodytų, kad 7 procentai žemės yra nenaudojama. Aš pateiksiu pakeitimų kad jūsų pasiūlymas būtų realistiškesnis, kad jūsų idėjos būtų įdomesnės ūkininkams. Be abejo, turime nepamiršti, kad ūkininkavimas, žemės ūkis turi būti ekologiškai. Mes su to sutinkame. Ačiū. Niekas daugiau nenori to klausimu pasisakyti, todėl paprašysiu komisijos. Žinau, kad yra kolega iš Agri generalinio direktorato. Ponas Feštain, ar norėtumėt kalbėti? Oui, merci. Looks je... here like if you were a man. I'm, I'm terribly sorry, but I'm sorry. It's fine. I, I said Mr. <laughs> <laughs> yeah, no, okay, no problem. No problem. Um, je souhaite simplement... Uh, dėkui. Norėčiau padėkoti pranešėjai už gilę analizę, už pasiūlymus šešėliniam pranešėjui, už pastabas. Taip pat pastabų pateikė ir tik ką kalbėjęs jūsų komiteto narys. Mes e, seksime įdėmiai diskusijas ir kol kas daugiau komentarų nenorėčiau pateikti. Pirmininkė, ar pranešėja norėtų dar kokį nors žodį tarti. Dėkui, ponė pirmininkė. Taip pat labai susidomėjusi išklausiau šešėlinių pranešėjų ir komiteto atstovų pasisakymus. Laukiu, aišku, jūsų pakeitimų. Ir tada pasižiūrėsime, kaip toli mes visi kartu galime eiti. Suprantu, kad dėrybos vyksta tokiu principu taip, bet, taip, bet Taigi sustiksime per dėrybas ir labai siūlyčiau neužmiršti ne tik konkurencingumo aspekto, bet ir sveikatos klausimų. Kai kalbame apie pesticidus, tai pirmiausia siejasi su sveikata, nes žemės, žmonės dirbantys žemės ūkio darbuotojai, žemės ūkė dažniausia pirmieji nukenčia nuo pesticidų. Pirmininkė, siūlau pakeitimų paskutinę datą 19 rugsėjo per pietus, laiko tikrai labai nedaug. Taigi tai būtų rytoj iki pietų. Ir dabar baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir norėčiau patikti tokio bendro pobūdžio komentarą. Kolegos prisiminkime, kad mes esame regionų komitetas ir jei teikiame nuomonę, tai turime ją teikti tais klausimais, kurie siejasi su mūsų kompetencija. Aš suprantu, kaip įdomu leistis į diskusijas apie bendrą žemės ūkio politiką, bet iš mūsų pirmiausia tikimasi nuomonių tais klausimais, e, kurie yra mūsų kompetencija. Toliau 24 e, punktas. E, ponas Žemarė Ugijas, bendro žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena. Prašom, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Reglamento projektas, kurį mes čia nagrinėjame, turi visas nuostatas, kurių reikia bendrai žemės ūkio politikai vykdyti. Mes kalbame apie įvairias šios politikos rytis, tiesioginės išmokas, bendrą rinkų organizavimą, ir penkis fondus, kurie, ir fondus, kurie yra susiję su bendra žemės ūkio politika ir su tinkamu ekonominiu sąlygų užtikrinimu, kova su klimato kaita ir taip toliau. Ūkiai, kai kurie ūkiai kalbant apie jų pozicijas rinkoje, gali būti sunkesnėje padėtyje. Atsižvelgdamas tai, ką tik pasakė pirmininkė, mm, pakomentuosiu, kad ši nuomonė nėra labai plati ir labai išsami. Aš šioje nuomonėje bandžiau pateikti pasiūlymą, kuriuo siekiama racionalumo, veiksmingumo ir paprastumo. Jei mes norime e, pasiūlymą, komisijos pasiūlymą koreguoti, E, tai turime neužmiršti, kad negalime nukrypti nuo reglamento pagrindinių tikslų. Dėl to aš pasiūliau, kad svarbu atkreipti dėmesį į keletą svarbiausių veiksnių. Pirmiausia, solidarumas. Tai yra siekis apsaugoti silpniausią gamybinės grandinės grandį siekis užtikrinti racionalizavimą, neišsukant žemės ūkėje dirbantiems žmonėms rankų. Taigi, aš pasisakau už garantijas žemės ūkio bendruomenėms, kurios kenčia nuo dikumėjimo, nuo migracijos. Labai svarbu neužmiršti e, to, kad Yra regionų sričių, kur žmonės pragyvena tik iš žemės ūkio. Taigi e, reiktų neužmiršti e, ir upenininkystės sektoriaus, e, kuris gali nukentėti nuo įvairių gamtinių katastrofų. Toliau finansinio valdymo aspektai ir ūkiai. E, paskolos iš Europos fondų pagal mano pasiūlymą turėtų siekti pagerinti ūkių situaciją. Aš pasisakau už didesnį skaidrumą, kai kalbame apie sertifikavimo institucijas taip pat apie ryšį su aplinkos patariamosiomis, su, su e, paramos agentūromis. Kalbant apie bendros žemės ūkio politikos stebėseną, turėtume turėti tokius rodiklius, kurie iš tiesų leistų mums pasižiūrėti ir įsitikinti, kaip uh, ši politika įgyvendinama. Turėtume turėti rodiklius, e, numatyti, mm, apibriežti dalyvavimo rinkoje, prieigos prie rinkos galimybę, platinimą, gamybą, e, besinau, atsinaujinančios energetikos naudojimą. Teritorinis vystimasis turėtų vykti subalansuotai regioninių lygmenių. Taip pat turime neužmiršti demografinių pokyčių ir skurdo žemės ūkio e, ir skurdo kaimo vietovėse. Dar norėčiau paprašyti keletą minučių. Manau, pagrindinius dalykus jau paminėjau ir ko gero, jei bus daugiau laiko, tai pakalbėsiu apie tai išsameu vėliau. Dėkui, Šankeli. Dėkui, ponė pirmininkė. Galbūt čia iš tiesų mums verta padiskutuoti šiuo klausimu, ne taip kaip anuo klausimu, kur pranešės nusprendė, kad tai ne visai mūsų kompetencija. Norėčiau padėkoti pranešėjui už nuomonę. Noriu pasakyti, kad e, šis klausimas siejasi su mūsų komiteto kompetencija, nes visi žemės ūkio e, e, rajonai, regionai, kaimo vietovės labai priklauso nuo bendros žemės ūkio politikos ir nuo patikimos apsirūpinimo maistų sistemos buvimo. Jei apginsime atskirus ūkius, tai apginsime ir su jais susijusią ekonominę veiklą. Daugelis teritorijų, kurios yra e, prastesniuose, ūkininkamo prasme regionuose, ypač yra svarbios šiuo atveju, nes išsaugoja tenais veikiančių šeimininius ūkius. E, prisidėsime prie šių eko, e, teritorijų ekonominio stabilumo. Mano šalyje praėjusią savaitę buvo pranešta, kad išmokos atskiriams ūkiams mm, bus siejamos e, su e, prastomis meteorologinėmis sąlygomis, kurios buvo mano šalyje šią vasarą. Labai svarbu, kad e, ūkininkai gautų tinkamas, gautų jiem priklausančias išmokas, tai padidintų jų nepriklausomybę, jie nesijaustų tiek priklausomi nuo bankų. kalbant apie tai, ką siūlome e, bendroje žemės ūkio politikoje, e, pavyzdžiui, biurokratijos mažimas, mažinimas, tam galėtume pritarti. Kalbant apie regionų vystimą, čia turėtume neužmiršti mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbos bet kartais netrodo, kad norime sieti mokslinius tyrimus ir inovacijas su žemės ūkiu. Turėtume stengtis, kad novatoriškumas, moksliniai tyrimai prisidėtų prie e, sveikesnių, aukštesnės kokybės maisto produktų gamybos. Tai yra labai svarbu. Toliau kiti platesni aspektai - kultūros paveldas, e, agroturizmas atsinaujinanti energetika. Visi šie dalykai irgi yra svarbus žemės ūkio regionuose. Tikimės pateikti pakeitimų, kad didesnė svarba būtų suteikta šiems aspektams ir būtų pabrėžtas jų ryšys e, su uh, kitais aspektais ir tai siejasi ne tik su atskirais ūkiais, bet ir su regionų vystimu ir su gyvenimo kokybės regionuose išlaikymu. Nikas Hrysavėla Žaliųjų vardu. Σίγουρα η αγροτική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ačiū. E, Bendro žemės ūkio politika yra nepaprastai svarbi, ypač kai kalbame apie kaimo ir regionų plėtrą. Pirmiausia, kalbame apie gamybos produkcijos gamybą, bet taip pat turime suprasti, kad žemės ūkis gyven, e, dalyvauja regionų kultūrinėje ir biologinėje raidoje. Kai kurie, e, ga, kai kurie gamybos būdai ir įpročiai e, yra labai išmintingi. Bent jau tai pasitvirtino bėgant laikui. Ir e, Todėl žemės ūkis atlieka labai svarbu vaidmenį išsaugant biologinę savybės, praturtinant dirbožymį ir pažymiai. Yra, su, panašiai, yra sukurta daugybė naujų technologijų. Mūsų ūkininkai žino, kaip prisitaikyti prie regiono specifikų, žino, kaip pasirinkti tinkamiausią e, būdus savo veiklą ir kaip apsaugoti klimatą bei aplinką. Taigi reikėtų galvoti apie sveikatos infrastruktūrą, apie kitokią paramą, e, turime galvoti apie gyvūnų apsaugą, e, reikia žino, pasirūpinti, kad ūkininkai žinotų, e, kokią jie gali gauti pagalbą veterinarijos, medicinos rytyje, kokios paslaugos jiems gali būti suteiktos. Mes turime suprasti, kad pagalba žemės ūkiui yra labai svarbi. Ekologiška žalėjimo kultūra prisideda prie žemės ūkio raidos. Net jeigu ir viena kultūra yra auginama vienoje ir kitoje zonoje, tai turime galvoti apie poveikį aplinkai. Jeigu mes pradėsime taikyti ekologinius reikalavimus, vienam ar kitam regionui, tai tada turėsime suprasti, kad ten mažiau trašų turės būti naudojama, nes jeigu ūkininkas turi pirkti daug trašų ir panašių dalykų, jis išleidžia tam labai daug pinigų. Ir tada jis kur kas labiau priklauso nuo ES paramos negu bendrai. Vidutinis ūkininkas anksčiau išleisdavo mažiau e, pinigų tokiems tikslams. O dabar reikia pirkti ne tik sieklas, bet ir trašas. E, žalėjimas leisų ūkininkams geriau uždirbti atitinkamai ir leisų jiems savarankiškai išsilaikyti. Tačiau toks e, pokytis nėra labai paprastas, taip pasikeisti nėra lengva, nes turbūt prarasta yra kvalifikacija ekologiškai ūkininkauti įgūdžiai. Todėl dabar turime galvoti apie investavimo mechanizmus kadangi mokslininkai, agronomai dabar liko kaip ir be darbo, nes būtent jie parodė ūkininkams, kaip galima dirbti taip, kaip šiandien, kaip galima pasiekti tokius rezultatus, kokius tu, turime. Jie e, yra sukūrę daugybę fitosanitarijos receptų ar tiesiog užpildo daugybę kitokių uh, administracinių formulia, fo, fo, formų. E, bendrai dabar yra sakoma, kad e, ūkininkas, e, agronomas šiais laikais į laukus nebevažiuoja ir nebepataria ūkininkams. Greičiau agronomas sėdi kabinete ir užpildo tam tikras formas, taigi jo darbas tapo grinai biurokratinis. Dabar suprantame, kad agronomo kaip patarėjo, kaip konsultato vaidmuo turi būti atgaivintas, ypač kai kalba apie jaunuosius ūkininkus. Reikia, kad ūkininkai sugebėtų prisitaikyti prie. E, mm, ūkininkavimo, naujų technologijų, prie naujų įpročių. Bet to reikia suprasti, kad, pavyzdžiui, ūkininkas Belgijoje neturi nieko bendro su ūkininku pietuose. Šiaurės šalių ir pietų šalių ūkininkavimas skiriasi iš esmės. Todėl mes e, turime pasirūpinti, kad ūkininkai sugebėtų atremti jų zonai būdingus iššūkius. Lygiai taip pat kiekvienas regionas turi turėti galimybę e, sukurti tokį ūkininkavimo sektorių, kuris būtų palankus e, aplinkai, aplinkos apsaugai ir ekonomikai. Bet ūkininkams tam reikia paramos. Todėl mes turime labai atidžiai išanalizuoti ūkininkų paramos mechanizmus. Taip pat turėtume galvoti apie e, tokius dalykus, kai svarsome ES e, politiką iki 2020 ir panašiai. E, Nepamirškime, kad po aštuoniarių metų mūsų ūkininkai susidurs su dar daugiau klimato kaitos padarinių. Todėl reikia sukurti tokią struktūrą, kuri paremtų žemdirbius, kad būtų galima atsižvelgti į ekosistemų pokyčius susijusius su klimato evoliucija. Že, ūkininkai gyvenantis kaimo teritorijose, jūs patys matote, E, reiškia didelį susirūpinimą esamą padėtimi. Jie galvoja, kaip būtų galima pritaikyti savo veiklą naujoms meteorologinėms, klimatinėms sąlygoms. Jiems neramu dėl to, kas bus, nes yra regionų, kuriuose nelyja, yra regionų, kuriuose labai daug lyja, yra regionų, kur yra labai karšta. Yra buvę, kad mm, kritulių, tai iškrenta 50 procentų to, kas įprasta. Todėl ūkininkams iškyla daugybė klausimų, kaip pritaikyti savo kasdienę veiklą. Dažnai yra sutelkiamas dėmesys į teorinės studijas, tačiau reikėtų lygiai taip pat pagalvoti apie praktinės tyrimus, bandant išsiaiškinti, kaip ūkininkai gali dirbti tokiomis klimato sąlygomis. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus ne tik ūkininkams, uh, Šiandien e, ūkininkai, žemdirbiai yra e, bankų skolininkai ir kiekvienas e, jų mokėjimas labai brangiai kainuoja, nes ne visuomet jie gali laiku gražinti lėšas bankui arba palūkanos yra labai didelis. Todėl reikia pasirūpinti, kad išmokos ūkininkams būtų suteikiamos pačiu laiku, nes kitaip ūkininkai nebegali gražinti paskolų bankams ir dėl to kyla e, kaštai. E, todėl mes turime pasirūpinti, kad išmokos ateitų laiku, nevėluojant, pinigai turi būti nešvaistomi ir būtina išvengti sukčiavimo. Ačiū. Ačiū, nematau dar norinčių pasakyti, tada suteiksiu žodį komisijai. Vėlgi, ponė pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, bijau, bet atrodo, kad Žemės ūkio generaliniam direktorate nebeliko vyrų, vien moteris. Aš esu Kristina Bokman iš Agri generalinio direktorato ir šio reglamento evoliuciją aš stebiu. Noriu padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą, jis yra labai aiškus. Jūs e, jau matėte, e, kad šio komiteto kompetencija gali būti panaudota įvertinant e, žemės ūkio regioninį įtakingumą. Porą komentarų dėl pakeitimų ir to, kas šiandien buvo pasakyta. Jūs e, keletoje pakeitimų siūlote e, prirašyti valstybės narės arba regionai. Aš suprantu jūsų komiteto nuomonę, Bet norėčiau štai ką pasakyti. Kai paprastai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką, kalbame apie valstybės narės, o paskui pačios valstybės narės nusprendžia, kaip toliau turės būti sustruktūrinta veikla. Kai mes nepaminėjome regionų, tai neturime galvoje, kad regioninės organizacijos negalės dalyvauti. Keletoje valstybių narių e, yra, pavyzdžiui, federalinės mokėjimo agentūros arba nacionalinės mokėjimo agentūros kurios e, rūpinasi lygiai tą patį galim pasakyti apie ūkininkų konsultavimą. Taigi tas faktas, kad regionai nėra paminėti reglamente, nereiškia, kad parama jiems e, yra neįmanoma. Bet mes apie tai pagalvosim. Manau, kad jūs visi turbūt pasisakydami kalbėjote apie tai, kad būtina ūkininkams sumokėti laiku ir kodėl negalima jiems net anksčiau sumokėti. E, Integruota administravimo ir uh, E, kontrolės sistema tiesiog nišmokų atveju dirba taip, kad ūkininkai gegužės mėnesį einamųjų metų gali prašyti išmokos ir paprastai tų pačių metų gruodžio pirmą dieną jie jau gali gauti išmoką. Bet norėčiau pasakyti, kad e, taip mes kalbame apie žemės ūkio biudžeto einamosius metus. Mūsų finansiniai metai prasideda spalio 16 dieną. Taigi e, paraškos yra pateikiamas vienais metais, o išmokama suma kitais metais. 7 milijardai eurų kiekvienais metais yra išmokama tiesioginių išmokų. Žinoma, mes jų negalime perkelti į ankstesnius biudžetinius metus, nes tai turėtų rimtų padarinių, bet mes galime pasakyti, kad mokėsime avansus anksčiau. Šiemet mes tai darėme nuo spalio 16 dienos, nes tada prasideda finansiniai metai. Tada dar lieka pakankamai laiko administraciniai ir e, praktiniai kontroliai. Dabar e, matome, kad administracinės išmokos ir avansinės išmokos yra padaromos ir paskui po administracinės kontrolės yra išmokama tolesnė suma. E, šiandien pateiktas pasiūlymas e, jau kitam mokėjimų laikotarpiui ir yra sakoma, kad dabar kiekvienais metais bendrėjai avansai bus mokomi nuo spalio 16 dienos ir aplinkosauginės išmokos ir tiesioginės išmokos. Europos komisija norėtų atkreipti dėmesį 42 straipsnio antrąją dalį. Ten mes siūlome, kad valstybės narės e, turėtų mokėti palūkanas, jeigu išmokos bus išmokomos ūkininkams tik po birželio 30 dienos tada tos palūkanos būtų skaičiuojamos pagal vėlavimą ir panašiai. Aš manau, kad jūs e, į tą klausimą atkreipė dėmesį ir tai yra mums labai svarbu. Ačiū. Ačiū. Džamarija norėtų dar pasisakyti. Nebūtina, bet jį norėtumėt. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir komisijos atstoviai visuomet gerai yra e, iš, stengtis išvengti klaidų. Bet dėl to, kas ką daro, yra taip autonominio to pasidalymo, valdymo ir, ir, ir kitur mes esame tai matę ir e, aš suprantu, ką komisija nori pasakyti, bet kaip panas Kelį tik sakė, kokia mintis yra. Nenustepkime. Pabandykime suderin, priderinti ES biudžetą um, prie to, ko reikia ūkininkams. Nuo spalio 16 dienos iki ūkininkavimo sezono pradžios, kad jau būtų išmokos, tai jau yra, aišku, žingsnis į priekį. Aš manau, kad tikrai, jeigu pasistengsime dėl ūkininkų, tai jų širdis palenksime į Europą. Uh, Terminas pakeitimams rugsėjo 21 diena vidudienis. Ir prieš perinant prie paskutinio mūsų darbo atverkės punkto 25, norėčiau Jūs informuoti apie sprendimus, kuriuos prieimė politiniai koordinatoriai praeitą vakarą mes nusprendėme, kaip bus paskirsti pranešimą ar nuomonės ir noriu Jūs informuoti, jog turėjome šešias biudžetinės nuomonės dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Dėl laiko apribojimų mes, kaip visada, sutarėme, kad uh, tie pervedimai nėra kontroversiški, taigi bus pirmininkės raštas nusiųstas biudžeto komitetui, kuriame patvirtinsime mūsų komiteto e, pritarimą pervedimams du e, Niderlandai būtų, vienas Ispanijai, vienas Prancūzijai, vienas Airijai. Toliau dėl Europos semestro e, nuomonės mes nusprendėme, kad EPP socialistai ir demokratai pasims po vieną Bet kol kas nežinome, kas bus pranešėjai ekon. Ir kai jau žinosime, iš kurių frakcijų yra pranešėjai, tai tuomet EPP ir socialistai susitars, kuri frakcija, kurią nuomonę ima. Dėl atsinaunančios energijos Aldė buvo paskirta, dėl bendros rinkos valdymo ECR paskirta dėl komitetų delegacijų ir viešųjų klausimų turime pakankamai greitai apsispręsti dėl kitų metų delegacijų. Yra šeši pasiūlymai, kuriuos pateikė EPP vykti į Bulgariją ir Berliną, Vokietiją socialistai e, demokratai siūlo Šiaurės Švediją ir Košicę rytų Slovakijoje. Žalieji pasiūlė vykti į Korsiką ar Sardiniją, ar abi. Guoja pasiūlymas vykti į Reunjono salą. Mes nusprendėme, kad e, dauguma sutars pagal rašytinę procedūrą dėl trijų delegacijų Tai bus padaryta per artimiausias dienas. Dėl viešųjų klausimų buvo nuspręsta surenkti trejus viešuosius klausimus 2013 metais. Mes sutarėme, jog koordinatoriai atsiūs sekretoriatui pasiūlymus iki šios savaitės pabaigos su visų pagrindimu, su keliamais tikslais. Šie, dėl šių trejų klausimų, viešų klausimų vėlgi bus e, susitarta raštinė procedūra. Dėl delegacijos airė 29. 28-29 spalio dienomis e, vyks delegacija, kurioje uh, lapkričio 28-29 Niseloroj, Kler, Manesku, Alfonzi, ir vienas GUE narys, nežinau kas, turėtų dalyvauti, turime sėkmės vietas dėl išplėstinių studijų buvo priimtas sprendimas, anas iki vėlgi koordinatoriai patvirtino, kad e, rinksimės tokias temas - demografinė kaita, regioninė politika, toliau internetas ir ekonomikos plėtra Europos regionuose, ekonominės finansinės krizės padarinių, e, ekonominiai socialiniai sanglodai analizė, tai buvo tokie koordinatorių sprendimai. Dabar galime pereiti prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Aš taip suprantu, kad ir ponas Kocolino yra salėje. Tai paprašysiu jūsų pasisakyti, pristatyti savo pranešimą. Sì, molto rapidamente. Eh, è il secondo incontro che facciamo sul tema della politica urbana. Abbiamo la scadenza del 21 per la presentazione degli emendamenti. Antras įkio svarstome šį klausimą. 21 diena turėtų būti terminas pakeitimams. Yra keli tokie preliminarūs dalykai, e, kas būtų labai svarbu. Visų pirma, Europai reikia tvirtesnio juridinio pagrindo kad Europa galėtų suformuoti savo tikrą urbanistinę politiką, urbanistinę strategiją. Aišku, laikydamasi subsidiarumo principo. Ir antras dalykas yra kad urbanistinės ir kaimo vietovės nebūtų atskiri elementai, kad būtų viena bendra strategija, kuri užtikrintų balansą, pusiausvyrą, kad būtų suformuota tokia politika, kuri leistų užtikrinti urbanistinių vietovių um, kokybę, kad būtų galima e, atkurti, atgaivinti, regeneruoti atitinkamas vietovės. Toliau antra urbanistinis matmuo būtų idealus matmuo siekiant strategijos 2020 metams tikslų dėl klimato kaitos, dėl energijos suvartojimo. Kolegos kalbėjo apie gamybą, atliekų mažinimą. tai irgi turėtų būti sprendžiama pasitelkiant urbanistinę dimenciją. Socialiniai aspektai taip pat svarbus. Ir čia būtina socialinius aspektus spręsti. Ir turime galvoti apie tokį naują dalyką, tą naują skurdą Europoje. Ir turime šią problemą spręsti irgi pasiteldami urbanistinę dimenciją. Čia regionų vaidmuo yra labai svarbus, e, išsprendžiant šios klausimus valdant sprendimų gyvenimą. E, galvojant apie išteklius 2014-2020 metam, aišku, reikia galvoti apie strateginį požiūrį ir urbanistinę dimensiją. Žinoma, reikia mm, viešas sektoriaus investicijas orientuoti į augimą ir užimtumą. regioninių veiklos planų elementai traukiame. Reikia taip pat galvoti apie pagrindinius strateginius požiūrius, kad būtų galima panaudoti sanglaudos politikos išteklius daug geriau. Ir galiausia, juk tai yra bendri dalykai, kad mūsų ištekliai būtų naudojami skaidriai, tinkamai parinkus tikslus. Žinoma, reikia, kai, ma, kai matai urbanistinę dimenciją, tai viskas matosi daug lengviau. Aišku, demokratija yra labai svarbi, kai kalbame apie sanglus politiką. Aš manau, kad ir kai kalbame apie urbanistinę dimenciją, tai irgi taip pat svarbu. Aišku, apie tos visus dalykus mes jau kalbėjome, dabar jau antras diskusijų raundas. Tiesiog priminsiu, kad pakeitimų teikimo terminas yra rugsėjo 21 diena. E, Ačiū. Šešėliniai pranešėjai, ar kas nors yra salėje? Ar kas nors norėtų pasisakyti šio klausimu? Okay, just some uh, remarks. Uh, I will speak in Greek. Keletas komentarų. Aš kalbėsiu graikiškai. Manau, kad tai yra įdomus pranešimas Nes kai kalbame apie urbanistiką, apie miestus, turime suprasti, kad miestai yra ne tik ten, kur sutelkti pastatai, transportas. E, turime suprasti, kad miestuose pirmiausia gyvena žmonės. Ir atitinkamai orientuoti savo urbanistinę politiką miestuose, kaip ir valstybėse, jaučiama dabartinė krizė. Regioninė ir miestų politika turi apskritai kreipti dėmesį taip, kaip egzistuoja, kaip, kaip funkcionuoja miestai. Reikia išspręsti e, miestų problemas, kad užtikrintume miestų gyvybingumą, kad išlaikytume geresnį ryšį tarp miestų ir e, kaimų. Dabar krizės sąlygomis labai svarbu, kad e, piliečiai, e, miestiečiai patys kurtų miestų koncepciją nes ir demokratija, ir, ir šiolaikinė civilizacija kilo iš miestų. Yra miestų, kurie vystosi ir atsinaujina, bet yra miestų, e, kurie yra gilioje krizėje ir mm, yra e, tam tikrą prasme apleisti. E, taigi, turėtume šių dalykų neužmiršti. Mes pateiksime pakeitimus, ir taip pat siūlysime, kaip dar galima papildyti šį pranešimą. Tiek norėjau pasakyti. Ar komisija norėtų pakomentuoti? Dėkoju, e, gerbiamas pirmininkė, aš atstovauju regionų politikos generaliniam direktoratui. Pranešėjas kalba apie integruotą ir tvarų miestų vystimą norėčiau šiek tiek pakomentuoti e, pranešimo kai kuriuos aspektus. Komisija siūlo stiprinti sanglaudos politikos urbanistinę dimenciją, tam skiriant bent jau 5 procentus Europos regionės plėtros fondo rezervo lėšų nacionalinių lygių, kad būtų galima vykdyti integruotus uh, veiksmus skirtus tvariai miestų plėtrai. Pranešime e, teigiama, kad tos lėšos turi tiesiogiai būti skirtos savivaldybėms. Ir e, toliau siūloma, kad savivaldybės valdytų e, tas penkias, tos penkis procentus Europos regionės plėtros fondo lėšų. Taip pat minima miestų. Mm, urbanistinio vystimosi platformą. E, siūloma išplėsti šios platformos mm, sritį, e, kad apimtų ne tik miestus, bet ir teritorijas aplink miestus. Ta mes ir ketiname padaryti. E, dabar Ar dar kas norėtų pasisakyti? Žodis pranešėjui. Ši tema yra labai sudėtinga. Norėčiau e, pasakyti ir komisijai, ir mums čia sėdintiems salėje, kad didelės miestų erdvės nulems tolesnį Europos vystimasi per ateinančius 30-40 metų, nes didžiausia mūsų BVP dalis sukūriama miestų teritorijose ir ten taip pat yra daugiausia ir problemų. Taigi, turime e, įgyvendindami sanglaudos politiką į tą atsižvelgti, atsižvelgti į miesto į urbanistinės dimensijos strateginį poveikį. Turime į mm, urbanistinės teritorijas žiūrėti ne tik iš klasikinių pozicijų, bet ir naujoviškai. Ši urbanistinė dimensija, tai miestas tai nėra kažkas skirtingo nuo, nuo periferijos. Mes visoje Europoje norime išlaikyti žemės ūkio žemę. Norime, mm, kad miestai galėtų generuotis. Norime išlaikyti istorinius centrus, mm, kultūrinius centrus. Komisija siūlo mm, tam panaudoti 5 procentus e RPF fondo lėšų. Visą tai gerai, bet ar nereiktų mums bandyti siekti daugiau? turime turėti e, tikrą, realią vystimosi politiką Europoje. Dėkui. Pakeitimų paskutinė data yra 20 rugsėjo 12 valanda dienos, o kitas mūsų posėdis vyks 8 spalio ir yra skirtas atviroms dienoms, Europos atvirų dienų renginiams, Open Days. Dėkoju, posėdį baigėme.

Mokoga pagal šios